As Lambert, as you are here, I can start the meeting, I understand. So... E, Pone Lambertai, matau, kad jūs esate čia, todėl galiu pradėti posėdį. Sveiki, pradėsime posėdį. Mūsų laukia tikrai įtempta darbo atvarkė. Pirmiausia, e, darbo atvarkės tvirtinimas. Nela, negavome jokių prašymų darbo atvarkę keisti, todėl tvirtiname ją tokia, kokia jums pristatyta. Posėdis yra transliuojamas internetu. E, jūs taip pat turite indikacinę darbo tvarkę apie numatomus pasisakymų laikus, bet jie tik indikacinė. Aš kaip visada kreipiuosi į padėjėjus ir darbuotojų sekretoriato, ragindama juos informuoti savo narius apie tai, kaip iš tikrųjų klostysis posėdis. Šiandien po pietų antras punktas. Pastarųjų dviejų posėdžių įvykusių Birželio 20, 20 ir Liepos 10-11 dienomis e, protokolų tvirtinimas. Tuos protokolus laikysime patvirtintais posėdžio pabaigoje, jei niekas nepaprieštaraus tam iki posėdžio pabaigos. Perinu ir prie trečiojo E, mūsų darbo tarkės punkto, tai yra e, regionės plėtros komiteto posėdžių tvarkaraščio 2014 metams tvirtinimas. Visi gavote tvarkaraščio projektą e, ir dabar jau jo keisti nebėra galimybės. Noriu Jūs informuoti, kad naujasis komitetas, kuris susirinks rugsėjo mėnesį, kitais metais turės ratifikuoti šią darbo tvarkę. Šį tvarkaraštį atsiprašau, niekas neprašo žodžio šiuo klausimu, todėl laikome 2014 e, tvarkaraštį patvirtintų. Ketvirtas punktas – pirmininkės pranešimai. Pranešimus pristaty, e, e, išsakysiu rytoj, kai koordinatoriai priims sprendimus, nes kitų pranešimų jums neturiu. Tuo tarpu Dabar penktasis darbo tvarkės punktas. Išklausysime keturių e, Europos programų vadovų e, pasisakymų, tai yra mm, Europos teritorinių bendradarbiavimo programos pasisakys Peter Melby Espon vardu, Mateo Malvani Interact vardu, Michel Lamblin Interreg vardu ir Emmanuel Moulin Urbect programos vardu. Išklausysime jų prezentacijų. Piteri, jūs esate mano sąraše pirmasis, jei arba galite nuspręsti, kaip norėsite kalbėti, kuris pirmas kalbės. Ačiū pirmininkė. E, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte e, mūsų keturių programų atstovus, kad galėtume aptarti jų papildomumą. E, kalbant apie bendrus tų programų bruožus, tai jos visos skirtos visai Europos teritorijai. Aš atstovauju ESPON. ESPON yra kosmose erdvei skirta programa Europos sanglaudos politikoje Šioje programoje mes renkame duomenis ir informaciją, kuri būtų naudinga e, politikos e, plėtotės sprendimams. E, sudarinėjame žemėlapius, kuriuose atsispindi regionų įvairovė ir mes e, iš esmės atliekame užsakymus. E, šiuo metu šalis e, apsisprendžia, turi apsispręsti dėl temų, dėl to, kokiamis temomis būtų aktualūs tyrimai. Komisija taip pat dalyvauja šiame darbe ir šiuo finansavimo laikotarpiu mes e, turime 42 milijonus eurų iš Europos regionų plėtros fondo bei iš valstybių narių ir keturių partnerių valstybių Norvegijos, Lichtensteino, ir dar dviejų valstybių. E, per septynerius kito finansavimo laikotarpio metus numatome įvykdyti nemažai projektų. Matote skaidrėje e, visų pirma 25 projektus, kurių sritise, kurios bus e, kelioms valstybėms aktualiomis temomis. Ir šiuo laikotarpiu mes dirbame su regionų, miestų grupėmis, ministerijo, kelių valstybių ministerijomis, panaudojame sukauptą informaciją ir tyrimų duomenis ir bandome akcentuoti europinę perspektyvą įvairiose įgyvendinamuose politikos planuose. Taip pat mes kuriame duomenų bazę, kuri, kurioje atsiranda vis daugiau kriterijų, dirbame daugia su Eurostatu, taip pat plėtojame, rengiame įvairias kitas analitinės priemonės, panaudojame, bandome įgyvendinamą projektus sukaupti kiek įmanoma daugiau nuodygos informacijos ir žinių ir didinti turimos informacijos kiekį. Drauge įgyvendiname 60 stambių projektų, taip pat e, dar įgyvendiname 40 mažesnių projektų, o kalbant apie tai, kiek žmonių dalyvauja šiuose projektuose mokslinių tyrimų srityje. Pavyzdžiui, mes esame sukūrę e, mokslinių, e, mokslininkų tinklą, jame dirba apie 400 mokslininkų, kurie užsima regionų plėtros klausimais kokie yra mūsų gyventinamų programų rezultatai. Noriu e, pacituoti, pristatyti e, keletą programų. 2020 e, strategijos teritorinis matmuo, vienas iš, viena iš mūsų programų taip pat rengėme, plėtojame praktinės priemonės, kurios padeda atlikti teritorijų vertinimą. Ir taip pat ėmėmės informaciją surenkame apie konkrečią teritoriją naudoti e, praktinėse programuose, kurios prasideda ir kurios yra įgyvendinamos su Europos struktūrinių fondų lėšomis. Mes panaudojame e, faktinius duomenų lapus. Taigi šių rezultatų pasiekėme palaipsniui, ne iš karto ir sprendimai, mes, mūsų svarbiausias tikslas, kad sprendimus būtų galima priimti turint reikalingą praktinę informaciją. Ir būtent tokią informaciją ir kaupiame. Pradėjome mąstyti apie ateitį ir ESPON e, įgyvendiname tre, trečiąją programą. Joje dalyvauja 32 valstybės noriu pasakyti, kad įvyko keli generalinių direktorių susitikimai ir pagrindinė jų išvada yra, kad, reikia, kad program, ESPON programą reikia atnaujinti. Ne nuo pačių pagrindų turime reikalingas žinias, bet turime tobulinti e, informacijos ir domenų perdavimo e, metodus ir užtikrinti platesnę apriepti savo programuose. O svarbiausia, administracinė našta, kuri tenka dabar ESPON programai, pagal e, sudarytas e, programų sutartis, e, Kiekviena šalis turi užtikrinti tam tikrą reikalingą infrastruktūrą, kad būtų galima gyvendinti jas tas programas ir manome, kad pradėjus trečios kartos programų gyvendinimą mes turime pakeisti vis šią situaciją. Tuo tarpu e, mes tik tai renkame pasiūlymus, bet šie pasiūlymai mus kreipia europinio e, žinių ir patirties. E, centro linkme, tai, tai būtų tarsi koks, koks, koks stebėsenos centras. Ir galiausiai noriu pakalbėti apie tai, kokie yra svarbiausių tų numatomų pokyčių aspektai. Kalbėjau, kad mes sieksime didesnės aprepties, taip pat įtraukti kitas programas, kurias, e, finansu, kurios yra finansuojamos iš ESAF. E, iš ESIF fondo. Mums kitas svarbus dalykas mums tai praktiniai polit, pra, politiškos įgyvendinimo aspektai. Dabartinė ESPON programą įgyvendina komisija ir matome, kad turime būti daug spartesni, užtikrindami, kad žinios ir patirtis pasiektų tuos, kur, kur, kuriems jų reikia. Ir, pavyzdžiui, pirmininkaujantį valstybę nusprendusi sutelkti dėmesį konkrečią temą ar sitį savo pirmininkavimo metu, e, galėtų kreiptis į ESPON ir prašyti parengti, e, pateikti reikalingą informaciją ir duomenis. Galima būtų pasitelkti ir kitas institucijas Europos. Kitame E, programų įgyvendinimo laikotarpėje mes norime stiprinti savo gebėjimus, kad galėtume patenkinti visus prašymus, e, pateikti analitinių studijas ir, ir analizės. Taip pat e, prieita bendros išvados, kad reikia atsisakyti subsidijomis grindžiamų sutarčių sistem, sandorių sistemos ir perėti prie uh, E, paslaugomis grindžiamos sistemos. Tai e, idėja, kurios pagrindų bus keičiami instituciniai susitarimai. EDTC, EGTC, e, Europos teritorijų bendradarbiavimo grupė čia dalyvauja ir manyčiau, kad tai, sakyčiau, tai yra uh, iš tikrųjų labai mm, esminis ESPON programos atnaujinimo aspektas. Taip užtikrinsime, kad mūsų programos būtų konkurencingesnės ir laiku pateiktų reikalingus duomenys apie teritorijų e, padėtį ir plėtotę. Ačiū. Much, indeed, like now... Labai Jums ačiū dabar. E, noriu pakviesti Matėjo Malvanį, kuris kalbės Interakt vardu ir pristatys savo darbą. Labai ačiū. E, Pratės, pratesiu mintis, kurias įsakė Peters, Peters Melby, apie papildomumą programų kalbėsiu ir pabandysiu trumpai pristatyti Interact veiklą. Esu tikras, kad dauguma jūsų žinote, kas tai yra, bet trumpai tik tai priminsiu, kad programavimo laikatarpiu mes nefinansuojame projektų. Mūsų vaidmuo yra teritorinėme bendradarbiavime e, teikti e, techninę pagalbą 70 maždaug programų 70. -šiai. Interact e, siekia užtikrinti geresnę kokybę, veiksmingumą, poveikį ir informatumą apie teritorinio bendradarbiavimo programas. Kaip tai darome? Darome tai organizuodami veiklą skirtą programų valdymui, finansų valdymui ir bendravimui, komunikacijoms. Tai yra mūsų darbų esmė. Taip pat Mes e, remiam makro regionės strategijas ne tik e, Dunojos ir Baltijos dabar gyvenimas, bet ir galvome apie e, Adrijos, Jonėnų jūrą, Atlanto vandenino ir kitas strategijas kartu su komisija. Taip pat mes E, deriname procedūras ir dirbame e, rengdami novatoriškas bendravimo priemonės. Jums keletą pavyzdžių pateiksiu apie mūsų konkrečią veiklą. E, programų baigimas. Birželį Briuselyje labai įdomus susitikimas vyko šiuo klausimu. Tai yra labai susijęs su audito institucijų, auditų grupių teritori Europos teritorijame bendradarbiavime veikla, e, kurie užsima e, pažeidimų tyrimų, taip pat tai susijęs su mokėjimų sustabdymu pernai. Mm, vyko vienoje labai įdomus susitikimas teritorinio bendradarbiavimo e, grupė yra viena iš mūsų priemonių, per kurią mes bandome dalytis žiniomis apie tai, kaip galime e, kurti programas, kaip jas baigti gyvendinti. Ir Slovenijoje pernai vyko e, susitikimas šio klausimų konferencija dėl teritorinio bendradarbiavimo priemonių, vystimo priemonių mes naudojame 37 straipsnio 6 skirta B pastraipa, kuri kalba apie regionų bendradarbiavimą. E, plačiau negu teritorinio bendradarbiavimo grupėse. Pernai rengėme seminarą šio klausimu, taip pat dirbame galvodami apie galimybės, kurias sukuria bendri veiksmų planai e, teritoriniam investavimui, vietos plėtrai, e, teritorinio bendradarbiavimo srityje. Dėl geografijos galiu pasakyti, kad mes remiame komisiją, vyksta ES mastų konsultacijos su valstybių narių atstovais tam, kad aptartume būsimas programų sritis, taip pat makroregionį požiūrį dėl e, kito programavimo laikotarpio E, Surenkta nemažai seminarų, kalbėjome apie programavimo e, praktinius dalykus. E, porte taip pat Palmoje, Maljorkoje ir labai svarbus mūsų veiklos etapas yra suderintos gyvenimo priemonės mes norime užtikrinti, kad bus e, parengti sprendimai, kurie pagristi yra geriausios praktikos pavyzdžiais. Programos taip pat yra aptariamos proceso metu. KEEP. Tai yra mūsų duomenų bazė apie bendradarbiavimą, ne tik teritorinio bendradarbiavimo uh, sistemoje, nes yra ir kitokių projektų, e, Interreg, CBC, EPCBC projektai. Ir taip pat ten galima rasti informacijos apie partnerius projektuose dalyvaujančius. Mūsų mintis yra neišradinėti dviračio teritorinio bendradarbiavimo srityje. Galima uh, čia pasisemti žinių, e, ieškoti galimybių naujovėms, pasiremti patirtimi ir suprasti geriau, kas yra tas bendradarbiavimas. Pateiksiu skaičių, dabar maždaug šimtas programų sistemoje yra ir iki metų pabaigos turėsime jau gal 10 tūkstančių projektų sistemoje, taigi suvokite, koks yra mastas mūsų veiklos. Uh, Dar norėčiau paminėti vieną įdomią veiklą, kurią pradėjome su ESPON. Noriu tuo pademonstruoti mūsų dvišalį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą gyventinant programas. Pradėjome bandomąjį, e, pilo, bandomąjį projektą, e, kaip integruoti ESPON žemėlapius į KIP e, duomenų bazę kaip suderinti tai su svarbiausiamis temomis elementais e, pagal Interact. Liuksemburgė vyko seminaras neseniai ir buvo pristatytas šis bandomasis projektas. Tai yra labai svarbus e, projektas mums, tai vienas iš mūsų pagrindinių darbų. Praeitą savaitę vyko Europos bendarbiavimo diena, e, svarbiausias renginys vyko parlamente Strasbūre rugsėjo 10 dieną. Mūsų siekis e, pateikti daugiau informacijos apie bendradarbiavimą, priartinti jį prie piliečių. E, šie metai yra Europos piliečių metai, taigi tai yra dar viena priežastis, dėl kurios turime e, skleisti žinias. Porą skaičių. Uh, Dar vakar vyko tam tikra veikla po mūsų vertinimo ir galiu pasakyti, kad maždaug šimtas renginių 30 šalių yra e, planuota surenkti ir tai susijęs su daugiau kaip 55 programomis. E, kalbėsiu dabar apie ateitį. Interact 3. Norėčiau paminėti tris aspektus kaip svarbiausius. Tai yra mūsų ateities akcentas. E, valdymo ir kontrolės patirties pasidalymasis, keitimasis jie, e, taip pat novatoriški požiūriai į bendradarbiavimą, jų skatinimas, taip pat teminių ryšių ir bendradarbiavimo pasiekimų populiarinimas. Tai yra susijęs su tema, teminiais dalykais teritorinio bendradarbiavimo srityje Mes daug dėmesio skirsime makroregioniniams strategijoms, naujoms bedarbiavimo priemonėms, e, kad būtų galima paskatinti glaudesnę, stipresnę bendradarbiavimo kultūrą. Ir taip pat pasinaudoti savo iki šiol sukauptą patirtimi. Šioje srityje norėčiau paminėti, kad veikia keturios programos ir yra e, programų e, tarpusavio sąsajų platforma ir su Interė 4C yra bendradarbiavimą, norime pasižiūrėti, koks būtų papildomumo elementas e, pagal teminės platformas. Tiek norėjau pasakyti, gal paskui man e, kas nors pateiks klausimų. Dėkuoju. Dėkuoju. E, dėl Interė 4C Mišel Lamblan. Ačiū pirmininkė. Uh, šis Interreg projektas yra įgyvendinamas Padių kalė regione. E, to projekto tikslas yra e, užtikrinti mokymosi procesą per žinių, pasidalymą patirtimi ir žiniomis. E, dėl, tai yra remiamės prielaida, kad visi susidurėme su tomis problem, pačiomis problemomis, bet sprendžiame jas skirtingai ir tą informaciją dalinamės. E, Ir e, čia ypač akcentuojame nuotolinį bendradarbiavimą dviejose sritise e, inovacijos ir žinių ekonomika, bei kitas sritis aplinkosauga ir rizikos prevencija. Ir dalyvauti gali visos valstybės narės, plus Norvegija ir Šveicarija. E, į galimybės dalyvauti E, šiame projekte, e, išre, nori išre, dalyvauti projekte išreiškė beveik 14 tūkstančių vietos regionos, regionų valdžių e, atstovų ir e, sėkmingai įgyvendinti 20, 204 projektai, kurie ap, apriepė 90 procentų e, regionų teritorijų. Buvo panaud, skirta visa numatyta šiam, šiems projektams biudžeto suma. Ko pasiekėme nuo 2012 birželio? Jei kalbėsime apie regionų politikos e, projektų ateitį, tai esame pasiekę e, nuėję pusę kelio įgyvendindami šiuos projektus. Užtikriname e, didesnius gebėjimus. Tai yra šiuose, šių projektų įgyvendinime dirba 4,5 tūkstančio darbuotojų. Iki šiol mes sėkmingai gyvendiname 252 projektus apimančius e, dalymasi patirtimi ir žiniomis, o kalbant apie politikos, politinius klausimus, kuriuos svarstėme ir sprendėme, mums pavyko pasiekti pažangos 260 e, politikos sričių. Norėčiau pasakyti kai ką apie šio projekto ateitį. Visos Europos teritorinio bendradarbiavimo programos yra uh, programų dalyviai radinami pasiūlyti teminė, teminius tikslus. Mes e, norime pasiūlyti 11 teminių tikslų ir komitetas atsakingas už tų temų atranką nusprendė atrinkti keturias. Ir Čia matote, kad atrinktos temos siejasi su ankstesniuose projektuose pasiektais rezultatais. Pavyzdžiui, pasirinkome mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų stiprinimą. Pirmas tikslas, kitas tikslas. E, e, M, vidutinių ir mažų įmonių konkurencingumo didinimas. Taip pat ketvirtasis tikslas e, angž, mažai anglijas naudojančios ekonomikos dėgymas ir dar vienas tikslas aplinkos, aplinkosauga bei e, tausaus išteklių naudojimo skatinimas. Skatiname valstybės narės kurti e, politikos e, švietimo, švietimo platformas, kaip šiandien, pavyzdžiui, yra daroma Sevilijos regione. Ir, ir, ir skatiname imtis tokio darbo, tokių platformų kūrimo pagal tas keturias e, atrinktas temas bei įgyvendinti tarp regioninius bendradarbiavimo projektus, kuriuose bus siekiama užtikrinti pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą, bet taip pat dabar atsiranda privalomas tokių programų komponentas, tai yra bus būtina gyvendinti projektus ir skatinti mm, pažangios praktikos sklaidą ir regionų lygmenių. Toliau. Ačiū dabar ponas Emanuel Mulan, kuris pristatys Urbakt. E, e Dėkuoju pirmininkė. Matote nuotrauką e, šių metų vasaros universiteto, kuris buvo surinktas e, rūpjūtį. 300 dalyvių iš daugiau kaip 100 miestų dalyvavo šiame, šiuose mokymuose, jie e, prisėda prie tinklų, veiksmų planavimo pagal URBACT programą. Ir dabar regionai kenčia ekonominės krizės, socialinio pasidalymo, dėl aplinkos saugos problemų ir mes ieškojame tvarių sprendimų miestams. E, e, dalyviai apibri, parengė vietos veiksmų planus savo miestams, atsižvelgdami į vairius kriterijus. Tai yra mūsų darbo metodas, kuris atsispindi mūsų projektuose. Urbaktas susijęs pirmiausia su žmonėmis. Mes neinvestuojame į tiltus, e, kelius, į biurus, į kosmosą. Ar erdvę. Mes investuojame į vietos e, žmonės, išrinktus žmonės miestuose, tuos, kurie priima sprendimus. Mes siekiame keistis žiniomis, pagristomis empirika, patirtimi ir norime sukurti tvarias e, miestų plėtros strategijas. Urbakt skirtas e, transnacionaliniam bendradarbiavimui ir pajėgumų stiprinimui miesto valdymų klausimais. Mes e, keičiamis e, žiniomis, tai skirta politikos sprendimų prieimėjams, taip pat praktikams, kurie e, siekia užtikrinti tvarų miestų plėtojimąsi. Aš, kaip minėjau, toks yra mūsų metodas, kuris parengtas prieš maždaug dešimt metų. E, mūsų tinkle, kiekvienas miestas, kuris, veikia, kuris dalyvauja trejus metus tinkle, rengia savo e, veiklaus planą ir reikia įtraukti suinteresuotus asmenys vietoje, taip pat e, nevyriausybinės organizacijas, privačius investuotojus, visas paramos grupės, taip pat savivaldybių tarnybas ir tie, kas susijęs su darbu, tuos, kurie susijęs su darbo santykiais. Iki šiol mes esame e, bendravęs su 5000 asmenų e, iš įvairių vairaus dydžio miestų. E, aš dirbu su BACT paramos grupėmis įvairiose lygmenyse. Ir po planų parengimo per du metus jie įgyvendami miestuose Mes e, dirbame su vietos paramos grupėmis, padedame joms, e, rengdami, kaip sakiau, vasaros universitetus, taip pat nacionalinėmis kalbomis rengiame mokymus. Neseniai mes pradėjome bandomus mokymų projektus išrinktiems pareigūnams, nes jie priima sprendimus miestuose. Mes taip pat e, apibendiname rezultatus darbo miestuose, ne tik e, kalbu apie tos miestus, kurie dalyvauja mūsų projektuose, bet ir apie kitus. E, šiais metais, birželio 18, mes pristatėme savo naujausią leidinį Rytaus miestai, veikime šiandien ir ten atsispindi mūsų tam tikri rezultatai tai e, ir kalbam apie tai, kas yra svarbiausia miestams šiandieną - socialinės inovacijos, e, pastatai, energetinis jų efektyvumas. E, žinome, kad labai daug miestų mažėja Europoje, reikia galvoti, kaip pakeisti požiūrį į miestus, kuriuose yra daug pasidalymų, neligybės, kaip kurti darbo vietas 14-20 metais mes norime dar e, daugiau rezultatų dirbdami su tinklais, ne tik rengdami veiksmų planus, bet ir norime kartu dirbti įgyvendami urban projektus, projektus skirtus miestams ir strategijas. Taip pat norime sąsajų geresnių su sanglaudos politika ir jos priemonėmis, taip pat norime e, stiprinti pajėgumus, kadangi pajėgumai vietoje miestuose yra esminiai, norint sėkmingai dirbti. Mes norime skatinti bendradarbiavimą miestų regionų ES lygmenimis kad užtikrintume tvarę miesto plėtotę, taip pat norime stiprinti bendarbiavimą su valstybės narėmis, nacionalinėmis institucijomis, regionais. Ir aš baigdamas noriu pasakyti, kad Urbakt e, buvo ir bus e, pasiryžęs per kitą programavimo laikotarpį 14-20 metais sukurti naują kokybišką dimensiją, ypač e, gyvendant operacinės programas. Dėkuoju, labai ačiū Jums už šį pasisakymą. Mes teoriškai žinome, kad Jūs egzistuojate, bet e, pasiklausyti, kaip Jūs dirbate, naudodamiesi teritorinio bendradarbiavimo priemonėmis, yra mums labai svarbu. Svarbu mums tai žinoti ir tikimės, kad ateityje jūs atremsite naujus politikos iššūkius ir kad e, dirbsite ir toliau taip pat veiksmingai. Dabar norėčiau suteikti žodį norintiems klausėjams. Pirmoji Marija Teresa Sančias Šmit. Prašom. Trys kolegos nori kol kas paklausyti. Dėkui, pirmininkė. Aš prisijungsiu prie jūsų ir padėkosiu prelegentams už tai, kad rado laiko atvykti pristatyti savo veiklai. Iš tiesų šios programos mūsų akimi žiūrint yra labai svarbios ir jas reikia aiškinti, reikia įrodyti jų naudingumą, kadangi Europoje sklando daug abejonių. Kaip jau išgirdome, tos keturios programos e, yra tarsi žvalgybinės regioninės e, programos, labai daug skaičių išgirdome ir iš to matome, kokia labai svarbi ir e, aktyvi veikla vyksta. E, taip iš tiesų skaičiai yra labai iškalbingi. Dabartinis periodas 450 milijonų eurų yra numatyta, tai yra tik tais 5 procentai nuo bendradarbiavimo fondų. Ir kai kalbame apie bendrą biudžetą regioninės politikos, tai manau, kad e, turi būti kažkur 0,1 ir kažkiek tai dar skaičių po kablelio. Taigi labai nedaug, bet vis tik tais jūs mums įrodėte, kad jūsų veikla yra iš tiesų puikia e, nes projektų yra tūkstančiai, projektų šimtai labai veiksminga viskas ir labai įdomu dar ir tai bei naudinga, kad vietos žmonės vietoje visko domisi. Jūs žiūrite, kaip panaudoti struktūrinių fondų lėšas ir tai yra labai svarbu. E, geriau dabar jau e, įsivaizduojame, kaip e, dirbti E, tarptautinių, tarptautinių projektų metu, e, su tarptautiniais e, projektais. Interact projektas irgi labai svarbus. European Cooperation Day buvo tokia iniciatyva, kurią, kurios Strasbūrė ėmėmės neseniai kartu Strasbūrė. Interact IVC irgi labai svarbu, tai yra bendradarbiavimas tarp regionų 4C, atsiprašau, e, Urbakt e, yra e, per, per, pervedimai ir kapitalizacija, tačiau šiuo atveju tarp miestų. Teritorinis bendradarbiavimas yra tokias rytis, kur visos trys institucijos, tiek parlamentas, tiek taryba, tiek uh, E, komisija e, mato labai didelę svarbą visų projektų. E, žinoma, kai kalbate apie inovacinius metodus, ypatingai kalbant apie Urbakt, tai matau, kad yra labai svarbios temos ir susilaukusios daug diskusijų. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti Interact. Kaip galima European Cooperation Date įvertinti e, kreditų požiūriu. Ir dar ponui Lamblen norėčiau e, užduoti klausimą, kaip e, regioninis bendradarbiavimas, kuriam skirta 50 papildomų milijonų eurų, turėtų vykti. Ar jūs žinote, kaip visa tai bus valdoma? Dar apie urbaktą norėčiau taip pat paklausti. E, tai yra e, su kaimo vietovėmis susijęs e, projektas, ką jūs galvojate e, apie RURACT e, Limuzin regiono veiksmus šio projekto rėmuose. Ir dar pasakyta, kad tarp regioninėse programuose reikia vertinti bent jau kelių regionų veiklą bent jau vienoje valstybėje. Kaip jūs galvojate geriau vystyti tarp regioninę veiklą? Na, mes esame parlamentarai. Mes norėjome vystyti Erasmus programą vietinėms e, valdymo, vietinėms administratoriams. Jūs įrodėte, kad iniciatyva yra puikiai ir puikiai su ją dorojatės, e, norėčiau paklausti, kaip su šitomis programomis gali, galvojate keistis įvairiomis geromis praktikomis. Norėčiau informuoti Jūs, kad čia yra ir kitų komisijos direktorato e, skyrių vadovų ir todėl e, Jūs galite savo klausimus skirti ir jiems. Toliau žodis Lembertui Van Nistelrojui. Ačiū už sutiktą informaciją ir už galimybę pakalbėti apie dabartinę padėtį. Siūlymas įtraukti komisiją mm, yra tikrai vertingas. Klausydamasis e, komisijos pirmininko Baroso e, pristat, padėties Europos Sąjungoje pristatymo, įsiminiau už labiausiai štai, ką labiausiai jo kartotas ir pamėgtas terminas buvo socialinė sanglauda, jis ją minėjo visur. Tačiau teritorinė sanglauda ir mūsų siekis atnaujinti turimas priemonės per įvairias programas, užtikrinti, kad, Europ, kad, kad e, egzistuotų didesnis papildomumas įvairių programų įgyvendime. Būtent Šito aš pasigėdau. Apie tai nebuvo kalbama, jūsų darbo tarsi nebuvo. Jūs rengėte puikius pranešimus, puikias studijas, bet kas joms nutinka, jos nu-, paskui e, tiesiog e, patenka į stalčius ir yra užmirštamos. Užmirštamos. Manau, kad jūsų darbas yra nepaprastai svarbus, nes jis e, jo pagrindu gali bendradarbiauti skirtingus sričių veikėjai. Ar dėl krizės ar, ar, ar dėl kažkokių kitokių veiksnių šis jūsų darbas liko nepastebėtas. Apie tai nekalbame bendraudami su piliečiais. Štai čia turiu leidinį, kur yra svarbios įdomios informacijos e, žemėlapių. Čia kalbame apie tai, kaip, Europa, kaip Europoje galime įtraukti regionus, juos suartinti, kaip užtikrinti, kad demografiniai pokyčiai būtų neskausmingi. Taip pat čia kalbame apie jaunų žmonių Europą. Aš manau, kad jūsų darbas yra puikus. Tačiau kaip Ką turėtume daryti, kad jūsų darbo matomumas politinėse diskusijose būtų didesnis? Ir čia, man atrodo, yra jūsų darbo spraga ir, ir svarbiausių e, atstovų, kurie kalba Europos Sąjungos vardu darbo minusas kreipiuosi į komisiją ir noriu pasakyti, kad reikia daugiau uh, matomumo, reikia labiau uh, aktyviau pristatyti šių, šių projektų įgyvendinimo rezultatus, nes lėšos skirtos jos yra panaudojamas, kaip bus ateityje, ar dirbsime taip pat, juk tai yra vienas svarbiausių finansinių instrumentų, kuriuos Europa e, sukūrė Ir tai yra priemonės, kurios gali labai daug ką lemti ir pakeisti, pavyzdžiui, e, manios, išmanios specializacijos klausimas. Toliau, Jan Olbricht. Ačiū. E, kalbant apie finansinę perspektyvą, įdomu yra tai, kad mes vėl jos kontekste kalbame apie šias programas ir šias temas. Ar tos programos yra Europos regionų politikos nekintančių elementų, tai yra jos egzistuoja ir galbūt jos turi įgyti naują pavydalą. Ar kita vertus, finansinės perspektyvos pabaigoje iškyla abejonių ir, ir atsiranda baimė dėl to, ar, jos, ar, ar tos programos bus pratestos ar ne. Todėl mes turime primti sprendimą būtent š, dėl šio aspekto. Ar tos programos tampa stabile e, daugiamečių programų dalimi, ar jos kinta. Žinoma, m, kartais mes nesukuriame naujų instrumentų, mes tik tai e, patikime naujų užduočių, sukuriame naujų prievolių. E, prisimenu vieną tokį momentą, pavyzdžiui, raginame gyvendinti programą pavadinimu regionai ekonominės, e, ekonominių pokyčių vardan. E, Galime, kal... dabar matome, kad tos programos jau apima ir mikroregionų elementus. Pavyzdžiui, kita programa Erasmus vietos valdžios institucijoms. Mes siūlėme šį, šią programą, bet manyčiau, kad dabar jau būtų per vėlų jos imtis. Pirmasis klausimas, kurį noriu užduoti, kuris galbūt politiškai yra sunkus. Ką reikėtų pakeisti? E, suieškant tų programų vietą sistemoje? Ar reiktų kažką keisti kitų metų? Mes, parlamento nariai, mm, paprastai prašome tam, tikro, tam tikrų bazinių žinių ir paprastai tą reikalingą informaciją gauname. Noriu paprastai paklausti, iš kur ateina lėšos, ar tai iš tarptautinio vokelio, ar Briuselis skiria pinigus, ar nacionalinis uh, ar pinigai ateina iš nacionalinių biudžetų. Tos programos yra puikios, bet mums įdomu būtų sužinoti, iš kur jūs gaunate finansus. Iš kur gaunate pinigų šių visų keturių programų įgyvendinimui? Kaip tas lėšas e, surenkate ir, ir kaip jas panaudojate? Mums būtų tikrai įdomus ir tai sužinoti, tai būtų naudinga informacija. Pirmininkė, daugiau niekas neprašo žodžio, todėl dabar suteiksiu žodį visiems keturiems vadovams atsakyti. Kas norėtų pradėti? Espon programos vadovas. Ačiū. Atsakysiu iš karto. 75 procentai ESPON programos lėšų ateina iš ERDF e, fondo, o 25 procentus skiria e, dalyvaujančios valstybės. E, prižiūrintis komitetas nusprendė, kad jei studijos, kurias rengėme, yra europinės svarbos, tai būtent tuo pagrindu lėšos yra suburtos į vieną fondą. Ir jeigu ESPON rengia tokias apžvalgas, studijas, tai tas informacinės apžvalgas mes patys rengiame ir finansuojame šimtų procentų patys. Kaip jau sakiau, 75 procentai ERDF fondo lėšos. Kalbėtojas nekalba į mikrofoną. Pirmininkė, Gal galėtumėte tą klausimą e, užbaigti svarstyti? Norėčiau, kad komisijos atstovai atsakytų, paaiškintų, iš kur e, skiriami finansai šioms programoms. Interreg bendradarbiavimui yra atskiras biudžetas teritorijų bendradarbiavimo biudžetas yra panaudojamas toms keturioms programoms. To biudžeto dalis yra specialiai rezervuota šioms programoms ir 75 procentus iš biudžeto, o 25 procentus reikalingo programų biudžeto skiria valstybės narės. E, taip pat turime, galime kalbėti apie tarp valstybinio bendradarbiavimo programas. Tarp regioninio bendradarbiavimo srityje komisija teikia savo pasiūlymus. Kolegos, norėjau priminti, kad mes e, tarėme tam, kad transnacionalinis e, pasienio regionų ir tarp regioninis bendradarbiavimas būtų e, tęsiamas. Ir toliau, bet šaltinis finansavimo yra regioninės plėtros fondas. Taigi grįžtame prie ekspertų. Labai trumpai. E, norėjau pasakyti, kad aš kalbu pirmiausia apie ESPON. Mes turėtume dirbti uh, stebėti, kaip viskas plėtojasi per laiką, kad galėtume stiprinti savo veiksmus ir galėtume informuoti politikos sprendimų prieimimus, kaip kad jūs, kuriems reikia stabilumo. Septyniarių metų laikotarpis yra gerai ir jūs sakote, kad kartais, pavyzdžiui, yra neaišku, kokiu mastu reikia kai ką tęsti ir kaip kas bus. Dar e, vienas trumpas pastebėjimas. Žinių perdavimas. Tai yra, atsiprašau, didžiausias e, mūsų iššūkis. Ir mes turime tam skirti daugiausiai e, lėšų, kol kas taip nėra. Dabar galime kalbėti, kad yra 50-50 šis veiksmas gali turėti visas žinias, visą informaciją, bet reikia, kad kažkas būtų pasirengęs politinėje arenoje, e, pasinaudotų tuo, būtų pasirengęs paimti tas žinias. Mes matome, kad pučia tam tikri vėjai, galbūt bus atsiras naujos įtakos. Ponas Vanisleroj, jūs kalbėjote apie žinias Yra tokia programa regi, žinių regionai, bent jau buvo. Bet paskui ji dingo. Kas dabar atsitiko su ta programa? Nes ne, nebesuprantu, kas, kas atsitiko su ją. Ar žinių regionai, kaip dabar yra su ta programa? Komisija. Suprantu, kad panas Lemblen nori pasisakyti tuo klausimų. Tai yra tam tikros rinkotaros dalykai, yra daug bendradarbiavimo projektų po tuo e, skėčių e, žinių regionai, e, tvarkė šią programą e, mokslinio tyrimų generalinis e, direktoratas, dabar tuo užsima tarp regioninis bendradarbiavimas. Tai gali būti įjungta į mūsų programą. Kas dabar norėtų pasisakyti? Ponas Malvanis. E, trumpai, papildant tai, kas buvo pasakyta. Interact 85 procentai iš regionės plėtros fondo, 15 iš valstybių narių, taip mūsų lėšos pasiskirsto. E, per Europos bendarbiavimo dieną e, aš sakiau Ir jūs tikriausiai, man atrodo, jūs kalbėjote, ponas Olbricht, apie tai, kad Europos teritorinis bendarbiavimas yra susijęs su lėšų panaudojimu e, žmonių potencialo plėtoti. Tai yra e, dalykas, kurio rezultatų mes iškart negalime pamatyti, o Europos bendradarbiavimo dienos leidžia tą bendradarbiavimą priartinti prie piliečių. Taip pat uh, E, atsakoju ponios Sančias e, Šmit klausimą. Mes dabar esame vertinimo proceso viduryje, žiūrime, kas įgyvendinta ir bandome e, žiūrėti ne tik į kiekybę, bet ir į kokybę ir pirmiausiai poveikį. Taigi vyksta tam, žiūrime į tam tikrus novatoriškus aspektus Taip pat reikia pasakyti, kad ateityje dar bus daugiau poslinkių. Reikia šias idėjas e, skleisti tarp žmonių, kad jie žinotų, kas yra daroma, kokią papildomą vertę sukuria teritorinis bendradarbiavimas. Dėkuoju, Mišelis Lemblan. Aš esu tikras, kad tos keturios programos, kurių biudžetas yra 150 milijonų eurų, 1,5 e, tūkstančiui taip pasiskirsto lėšas ir mes galime e, parodyti, kad e, mes dirbame veiksmingai, net galvant apie bendrą biudžetą ir mūsų dalį, bendras biudžetas yra 320 milijardų eurų. Bet mums reikia daugiau geresnio bendradarbiavimo, komunika, atsiprašau, komunikavimo. Regionų komitetas taip pat e, labai remia mūsų veiklą, komisija ar šis komitetas gali padėti mums komunikuoti. Bet e, mes turime mažą biudžetą, mūsų tas bendradarbiavimo pasaulis yra nedidelis ir mums labai sunku e, pristatyti visiems uh, E, tai, kas vyksta. ES turėtų pirmiausia būti susijusi su bendradarbiavimu, tas yra aišku mums ir jums, šalyse, regionuose, kalba, kur kalbama skirtingomis kalbomis, tai nėra visuotinai žinoma ir mes turėtume e, skleisti komunikavimą. Pono Olbrecht klausimas apie tai, ką galima pakeisti sistemoje. Aš manau, kad bendradarbiavimo srityje mes E, norime, kad naudos gavėjai e, turėtų taikyti, laikytis tam tikrų privalomų e, supaprastinimo elementų. Ir regioninio bendradarbiavimo programos galbūt turėtų privaloma ieškoti geros pažangios praktikos prieš pavyzdžių, kad nereikėtų išradinėti jau egzistuojančių dalykų. Mums reikia plataus, plačios stebėsinos arba ilgalaikės. Pavyzdžiui, pas mus, kai patvirtinama projekt, patvirtinamas projektas ir keičiamasi pažangiaja praktika, e, šie pavyzdžiai yra į kit, kitą kartą perduodami. Praktiką galime e, perduoti ar pavyzdžius, bet jie iškart nėra įgyvendinami ir vietos valdžia turi nuspręsti, kaip e, finansuoti tą perdavimą. Ir dažniausiai jau gyvendama kitų programavimo laikotarpių. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasitelksime praktikantą vasarą, jie e, nustatys, kad e, tai, kas finansuojama iš ES lėšų, dažnai pristatoma nacionalinėje žiniasklaidoje kaip uh, E, kažkas nukritęs iš dangaus ir visai neatsispindi tas ES finansavimą. Bet kadangi dažniausiai gyvendinama e, tam tikri projektai per kitą jau e, programavimo laikotarpį, tai niekas ir nebemini ES. Nebėra jokių ženklų, simbolių naudojama. Taigi reikia prisiminti tos dalykus. Manuelis Mulan. Dėl stabilumo Manau, kad tai labai svarbus pastebėjimas. Reikia labai daug laiko, kad būtų galima iš parengti naujas e, idėjas, naujas priemonės, pavyzdžiui, pas mūsų urbakt sistemoje. E, naujos priemonės yra parengtos per pastarosius dešimt metų. Negalima pasakyti, kad užteks dviejų, trijų metų, reikia ilgo laiko ir visiškai pritariu tam, ką pasakė Mišelis. Mes esame susijęs su nedidelėmis programomis ir mes prisidame prie inovacijų skatinimo. Dabar yra klausimas, kaip e, reikia įdėkti tas inovacijas į didesnės pagrindinės programas šis procesas nebuvo iki šiol labai lengvas. E, klausimas apie išrinktus asmenis. Manau, kad Erasmus e, išrinktiems pareigūnams tai geras yra dalykas. Urbakto e, Reimuose mes organizavome mokymus išrinktiems pareigūnams, kurie yra susijęs su mūsų projekto gyvendinimu. Jie jau turi tam tikras užduotis, e, pagal, turi veikti per tinklus, nes miestai dalyvauja mūsų projektuose ir jie e, turi konkretų darbą atlikti per mokymą ir tai labai geras pavyzdys. Taip pat kitas dalykas vaidmuo pareigūnų miestuose – Mes e, turime užtikrinti, kad e, pareigūnai dirbantys miestuose galės spręsti veiksmingai praktinius klausimus ir mes turime taip ir toliau dirbti šią linkmę ateityje pagal URBACT programą. Ačiū, dabar norėčiau, kad komisija mums pasakytų, kas padaryta rengiant e, naujos kartos programas, bendrasis reglamentas yra rengiamas programų tolesniam įgyvendinimui, bet bendradarbiavimas prasideda vėliau negu pagrindinės programos, kad pradedamos įgyvendinti. Tai kokia yra dabar komisijos pozicija rengiant tas e, programas naujas? Ar dar komisija gal nors, ką nors norėtų pasakyti papildomai? kai mes norime pasirengti tam momentui, kai reglamentas bus patvirtintas, tikimės lapkričio mėnesį tai įvyks. Ir mes ėmėmės, e, ėmėme renktis draugę su atitinkamomis institucijomis bei valstybėmis narėmis. Dirbame geografijos e, klausimų ir su taip pat keturių programų darbo grupėmis valstybėse narėse, e, apsispręsdami, kurias teminės sritis pasirinkti. Ir tikimės, kad atliksime visus parengiamuosius darbus, e, at, at, parengsime reikalingą vertinimą. Mums neprireiks devinių mėnesių numatytų reglamente ir viską galėsime patvirtinti iki kitų metų vasaros. Skamba kaip komisijos įsipareigojimas. Jūsų pasisakymas ir aš tikiuosi, kad nuosios programos bus parengtos tvirtinimui iki to laiko. Ar dar turime klausimų? Norėčiau papilti dar ir atsakyti į valst... kai kurių narių užduotą informaciją, užduotus klausimus. Apie, buvo užduotas klausimas apie jungtis. Parlamentas yra pasiūlęs išplėtoti tarp regioninio bendradarbiavimo apriepti ir įtraukti ir miestų jungtis kaip dar vienas sritį. Komisija parengė e, pozicijos dokumentą dėl e, regionų e, regionams skirtų programų ateities ir valstybės narės turi pateikti savo pasiūlymus ir pa, e, paaiškinti, kaip jos rengiasi užtikrinti didesnį aprepti šių programų. Mūsų džiugina pono Mulen pastabos dėl eksperimentinių programų URBACT e, programoje buvo, buvo įtraukti ir išrinkti atstovai. Sulaukime labai pozityvių vertinimų šios programos. Urbakt programoje dalyvauja ir į miestų tarybas išrinkti atstovai. Jie dalyvauja rengiant bendradarbiavimo planus. Manau, kad tai labai naudinga ir kad e, toks pat metodas bus e, taikomas ir kitame programų gyvendinimo laikotarpį, kalbant apie testinumą ir e, būtinybę atremti naujus iššūkius. Sakyčiau, mums pavyko rasti pusiausvirą įgyvendinant programas, o kalbant apie naujus iššūkius, URBAX programoje yra būtina atsižvelgti integruotą e, miestų plėtotę ir e, instrumentus skirtus naujoms teritorijoms. Ir Urbaks programa ir siekia atkreipti mūsų visų dėmesį į tuos reikalingus gebėjimus, plėtojant, rengiant miestų plėtojimo planus. Reikia nepamiršti ir socialinės įtraukties. Tai akcentuojame kalbėdami su lyderiais. Parlamentas taip pat akcentuoja integruotą, holistišką požiūrį į e, teritorijų ir miestų plėtotę. Manau, kad turėtume ir toliau eiti tuo keliu, nes manau, kad taip galėsime išspręsti didžiausias mūsų problemas. E, problemos miestuose, priemesčiuose, daugybė ten iškilusių problemų yra neteisingų polit, praeitie padarytų politinių sprendimų išdava. Man atrodo, kad turime panaudoti per daugelį metų sukauptą patirtį įgyventinant projektus įvairiose bendruomenėse ir, ir pritaikyti jas sprendžiančias problemas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad uh, Spalio pradžiai e, numatome surenkti nemažai e, seminarų atvirų dienų kontekste ir tai bus tikrai gera galimybė pristatyti mūsų rezultatus ir pakalbėti apie tai, kokius planus kuriame ateičiai. Ačiū. Pirmininkė, jei niekas daugiau neturi jokių uh, E, pasiūlymų. Noriu užbaigti šio klausimo svarstymą, padėkoti visiems programų vadovams ir taip pat išreikšti vilti, kad naujasis komitetas parlamente po rinkimų e, bus pasirengęs e, puoselėti jūsų pasiūlytą ateities plėtotės viziją. Toliau pagal darbo tvarkę Andrei Kovačev nuomonė dėl daugiametės finansinės programos 2014-2020. Andrei, žodis jums. Like to... Ačiū, Danuta. Norėčiau pasidalinti su jumis informaciją apie tai, kokia dabar yra padėtis ir kaip e, sekėsi dirbti iki šiol. Atrodo, kad mūsų komitetas vienintelis teiks nuomonę dėl e, e, šios daugiametės finansinės programos sanglaudos politikos rytyje, kadangi sanglaudos politika sudaro vieną trešdalį biudžeto, manau, mūsų komitetas privalo akcentuoti keletą dalykų, uh, E, rengdamas nuomonę. Kaip žinome, parlamentas tik tai gali duoti savo sutikimą arba atmesti biudžeto siūlymus. ES e piliečių galimybės ir gebėjimai e, dalyvauti politikos projektuose bei, bei sprendimai, kurie bus primami iki Liepos mėnesio sanglaudos politika turėtų e, finansuoti augimą ir darbo vietas ir jeigu norime siekti šios tikslo, tai e, biudžetas šiai politikai turi būti toks, koks buvo numatytas 2013-aisiais. Todėl e, visų biudžeto antraštinių dalių apkarpimai siūlomi kelia problemą. Tai taip pat kelia grėsmę Europos 2010 e, strategijos įgyvendinimui. Abejoju, ar sanglaudos politika užtikrins visų ES regionų įtraukti į vidaus rinką, o būtent to mums reikia, siekiant užtikrinti solidarumą ES mastu. Bet situacija yra tokia, kokia yra ir siūlau Europos parlamentui pareikšti kad jis gali teikti savo pritarimą šiam biudžeto siūlymui tik tuo atveju, jeigu bus užtikrintas reikalingas lankstumas ES e, biudžeto panaudojime iki 2020-ųjų ir taip pat atitinkami, jeigu bus įmanomi atitinkami sprendimai dėl kasmet tvirtinamo biudžeto. Ir jie taip pat, manau, parlamentas turi pareikšti, kad iš, atsižvelgiantis pasiūlytus biudžeto apkarpimus iškyla pavojus tam tikrų politikos e, planų įgyvendinimui. E, čia turiuomenį Europos komisijos pateiktą pasiūlymo projektą. Dar vienas dalykas. Trilogo dėrybos dėl sanglaudos politikos vyksta. E, rytoj bus kitas raundas ir kol kas galutinio susitarimo su taryba ir komisija dėl, dėl atitinkamo juridinio pagrindo dar nėra pasiektas dėl daugiametės e, finansavimo programos reglamento. Tai reiškia, kad parlamento išdėstyti reikalavimai rezoliucijoje priimtoje e, Liepos mėnesį nebuvo patenkinti. Sūlau komitetui rytoj susitarti dėl rekomendacijos, dėl rekomendacijos teikimo, kurioje nurodytume, kad parlamentas rekomenduos, kad mes rekomenduosime pritarti e, finansinės programos tvirtinimui, tik jeigu bus tenkindami tam tikri, patenkinti tam tikri reikalavimai. Noriu padėkoti kolegoms už šių indėlį, e, teikiant pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos e, ap, aptarimo ir dalyvavimo triloge. Ačiū, Ačiū Džordžius Savrakakis. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už Mm, nuomonę. Kas į projektą surašyta, turbūt jau viskas labai išsamu ir neturiu ką be pridurti. Vienas iš, viena iš sąlygų, e, kur parlamentas nustatė dėl rezoliucijos, kuri buvo pasirašyta 3 Liepos dėl mm, daugiamečio veiksmų plano daugiametės finansinės programos, tai mūsų susitarimas čia yra tik laikinis. laikinas. Thank you. Ivers Goodmanis for Liberals. Ivers Goodmanis. Mes žinome, kad parlamento darybininkų komanda sustarė su Mm, taryba dėl skaičių, skaičiai pagrindinė gali būti keičiami ir parlamento, bent jau, ką žinau, pozicija yra tokia. Tačiau prisiminkime vieną dalyką. Tie 7 procentai veiklos rezervo. Siūlau, kad jūs į tai atkreiptumėte savo nuomonėje dėmesį. Daryba siūlo 7 procentus tokį veiklos rezervą nustatyti. Tai gali pakeisti sumas ateinantiems septynims metams sanglaudos politikos srityje. Aš norėjau tai pasakyti, ka, ir, nes tai reiškia, kad e, tai gali a, e, paveikti lėšas kitų septynių a, e, metų laikotarpiui. ir tai yra susijęs su antra kategorija biudžeto. Ir e, tai gali tikrai bendrą sumą paveikti. François Alfonzi. Pone pirmininkė, pranešimą mes remsime. Remsime visų pirma dėl to, kad mūsų pozicija dėl makro sąlygiškumo jis e, patvirtina, tai yra labai svarbus elementas darybose. Be to, pranešime labai aiškiai kalbama apie parlamento darybas 3 e, Liepos, kur nustatyta, kad, bet, e, kad sąlygos turi būti atitinkamos nustatytos prieš pasirašant su MFF. Taigi mes balsuosime teigiamai. Uh, Kornelija Ernst. Kornelija Ernst. Ja, vielen Dank. Um, in einer Reihe von Dingen. Labai ačiū. Aš pritariu pranešėjai daugeliu klausimų. Iš tiesų, e, frakcijos kelia problemas ir solidarumą e, Europos, e, sakykime, sumažina. Yra sąlygų problemos, makro sąlygos, parlamentas turi labai aiškiai pasakyti, e, kad jis nesutinka. Ir trilogė tai turėtų turėti atitinkamą svorį, nes aš manau, kad jeigu taip neįvyks, tai atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ko gero mums pritarti nebūtų galima. Like take... Ačiū, ar dar kas nors norėtų šio klausimu pasisakyti? Jeigu ne, tai gal nuomonės referentas norėtų sakyti trumpai. Norėčiau priminti, kad tai yra pritarimo procedūra. Turime pasakyti nuomonėje biudžeto komitetui taip ar ne. Jeigu sakysime Nenorime sakyti, e, taip, ta alternatyva yra tik tai ne. Dabar vyksta trišalis dialogas ir jūs minėjote makroekonominės sąlygas, 7 procentų veiklos rezervą ir e, finansavimo lygmenį bei e, iš anksnio finansavimo galimybę, tai yra dėrybų subjektas trišalio dialogo metu. Parlamentas turi mandatą kalbėti su taryba šiuo klausimu ir uh, tai nėra galbūt tiek susijęs su mūsų nuomonė biudžeto komitetui. Aš trumpame paaiškinime e, bandžiau apibūdinti bendrą situaciją ir pasakyti, kad taip, mums reikia pozityviai e, išreikšti savo nuomonę e, dėl procedūros biudžeto komitete ir tikimės iš trišalio dialogo, kad parlamentas pozityviai, to dialogo metu e, pozityviai e, ras sprendimą. Mūsų komitetas, e, tikiuosi, išsakys savo nuomonę šiuo atveju. Ir Mes esame labai įsitraukę į šį klausimą. Taigi tiek, gerbiama pirmininkė. E, nepamačiau, kad e, ponas e, Vlasek norėjo dar pasakyti šiuo klausimu. Norėjau tik pasakyti, kad mes labai išsamei diskutavome šio klausimu, visiškai suprantame, mm, kokia yra padėtis ir mes, kaip ECR frakcija, galime pritarti nuomoniai. E, nieko nereikia dabar spręsti, rytoj balsuosime ir prašau frakcijų pasitarti, kaip jos e, balsuos. Šis e, darbo tvarkės klausimas baigtas, kol kas Dereko Vaugano nėra, tai reikėtų atidėti šį klausimą, bet galbūt galime pereiti prie aštuntojo punkto, tai yra informacija apie vizitus delegacijų misijų mūsų komiteto į tris valstybės narės. Gal galime e, pereiti prie šio e, punktų, o tuo tarpu gal kas nors gali pakviesti, paraginti Dereką Vauganą atvykti. Dirbame greičiau negu numatyta. Taigi prisiminkime tai. Ar galime e, pereiti prie Švedijos? Džiodžio Savrakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pagrindinis vizito tikslas mūsų misijos yra išsiaiškinti, kaip regionų politika taikoma Švedijoje. Švedija tai yra e, puikis tikslus atitinkanti šalis. ponas Nistavroj dalyvavo toje dalis, de, delegacijoje, taip pat kiti. Mūsų vizito metu, šio vizito metu galėjome suprasti, kaip regionas susiduria su e, geografiniais ir visokiais kitokiais iššūkiais ir kaip dėka struktūrinių fondų galima su tais iššūkiais kovoti. E, be to, kaip panaudoti E, gamtinius išteklius bei žmonių išteklius, kad būtų duota tam tikra pridedamoji vertė ne tik tai šaliai, bet ir visai Europos Sąjungai. Labai norėčiau padėkoti kolegai Nilsonui už iniciatyvą, kurios buvo imtasi ir dėl kurios galėjome nuvažiuoti į Kirūną. Labai ačiū vis, už visas pastangas, kurias įsidėjo viso vizito metu. Dabar jums neįkyrėsiu, e, kartodamas visko, ką jums pateikiau e, pasiskaitimui. Tiesiog norėčiau paklausti kolegų, gal jie turi ką nors pridurti. Ačiū. Nežinau, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti, pakomentuoti vizitą Švedijoje. Jei ne, periname prie kito visto. Pono Vinklerio čia nėra. Konstanca Tai tikriausiai esate pasiruošusi pristatyti vizitą Sardinijoje. Äh, Taip, aš kalbėsiu labai trumpai, nes e, pranešimą jūs įsigavote. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, Korsikos ir Sardinijos valdžiai už palaikymą. Tokiu būdu mes galėjome e, vykti į tokią puikią kelionę visų pirma reikėjo pabandyti mums išsiaiškinti, kaip tarptautinis bendradarbiavimas vyksta ne tik tais tarp tų dviejų salų, bet ir tarp dviejų valstybių narių. Man asmeniškai nauja buvo tai, kad tokia struktūra nelabai seniai veikia ir buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip tokioje naujoje sistemoje, naujai perskirščius teritorijas, viskas vyksta. Aš manau, kad kolegos tam pritars. Iš tiesų, mums labai svarbu buvo, visai delegacijai buvo labai svarbu e, šis vizitas e, labai svarbu buvo susitikti su vietinės valdžios atstovais, kartu padiskutuoti, Iš tiesų visos diskusijos buvo visus labai praturtinančios ir įdomios. Taip pat konstatavome, kad bendradarbiavimą tarp tų dviejų valstybių, iš e, salų atsiprašau, tikrai organizuoti nelengva. Dėl to kaltos e, istorinės kai kurios aplinkybės, E, galų gale geografinė padėtis. Kelionė buvo labai įdomi. Šalia jūrų parko galėjome aplankyti kitus projektus, kurie be galo įdomus. Viskas atspindėta pranešime, o e, komitetui norėčiau pasakyti, kad pasirenkant kitą kryptį kelioniai, būtinai reikėtų atsižvelgti į įvairius uh, specifinius elementus. Tikrai nelengva juos nustatyti ir išvelgti, tačiau būtina pasižiūrėti į tuos aspektus, kad žinotumėm, e, ko trūksta mūsų bendradarbiavime, ką galima dar patobulinti, kaip kitaip galbūt paskirstyti tas teritorijas. Jūrų Parkas yra tikrai puikus projektas, mintis iš tiesų labai gera, bet reikėtų ir bendresnio kažkokio tai bendradarbiavimo. Kol kas toks bendradarbiavimas nevyksta, nors mums atrodo toks bendradarbiavimas būtų savaime suprantamas. Šiaip ar taip diskusijos buvo be galo įdomios. Man asmeniškai taip pat buvo labai malonu girdėti ten prancūzų bei italų kalbas. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti apie delegacijų vizitus Korsikoje ir Sardinijoje? Fransuo, prašau. Dabar mille excuse, Konstant. Labai atsiprašau, Konstans, dėl telefono, kuris visai nelaikų suskambėjo. Taip pat norėčiau padėkoti visiems e, parlamentarams, kurie galėjo vykti į tą kelionę. Jisai e, kelionė buvo tikrai praturtinanti visus, tiek mus, tiek vietinės valdžios atstovus, mus prieimusius, e, kitaip tariant, tuos vietinės atstovus, kurie prieėmė Europą tiesiogiai. tiesiogiai. E, labai e, didelės viltys dedamos į Europą, į seną jos padalimą, padalimą. Iš tiesų tie projektai, e, kurie e, turės būti vystomi kitų programos etapų, e, įgauna naujos dinamikos. Mm, mm, Džemrydžių Udžes vardu šnekėsiu, kurie tą kelionę organizavo, mes labai patenkinti ir pačią kelionę, ir jos poveikiu. Ačiū. Tuomet šio klausimo nagrinėjimas e, baigtas. Aptarėme vizitus Korsikoje ir Sardinijoje. Dar neaptarėme apsilankimo Berlyne, bet nėra nei vieno iš dviejų kolegų, kurie galėtų šią temą pristatyti. Galbūt sutarkime, kad e, ataskaitą apie vizitą į Berlyną e, išsiuntinėsite visiems komiteto nariams. Ponas Luhan, prašau. Taip ačiū, aš iš tiesų nuvykau į Berliną, e, įėjau į delegacijos sudėtį, kelionė buvo labai naudinga, mes pamatėme, kaip galima panaudoti efektyviai ES fondus e, ir kaip pasinaudoti įvairiomis vizijomis. Mus labai sužavėjo ekonomikos centras skirtas skatinti verslą regione Mes pamatėme, kaip galima kurti instra, infrastruktūrą verslui vystyti regione. Valstybė arba komuna, naudodama Europos fondus, naujiems verslininkams pateikia infrastruktūrą ir kainos tos infrastruktūros tikrai yra daug konkurencingesnės negu bet kokios kainos, kurias galima aptikti rinkoje. Iš tiesų tai yra pavyzdinis projektas ir tuo pavyzdžiu tas pavyzdys gali įkvėpti įvairias valstybės narės. Mes matėme labai nemažai investicijų padarytų į e, socialinę infrastruktūrą, matėme, kad Berlyne yra labai nemažai užsieniečių, emigrantų, kurie susiduria su socialinės integracijos problemomis. O taip pat mes labai įvertinome e, tai, kaip komuna stengiasi spręsti tų žmonių problemas, e, naudodama Europos fondų pinigus. Mes nemažai susitikinėjome su Berlyno teritorinio tvarkymo atstovais. Berlynas e, tikrai su sunkiu laikotarpiu susidūrė vienu metu, visas miestas buvo ištisas statybų e, aikštelė. Mes e, uždavėme labai sudėtingus klausimus, į kuriuos kiekvieną kartą gavome e, puikius išsamius atsakymus. Ir mes, aišku, e, norėjome, kad e, ta geroji praktika būtų plečiama, kad visos valstybės narės e, galėtų ją pasinaudoti, nes valstybės narės dažnai susiduria su tokiamis problemomis, kaip panaudoti e, tas europinės lėšas. Mes labai daug ką aptarėme su tomis komunomis, su, tokiamis, su tais regionais, nes juk kalbant apie Berliną, tai kalbama ne vien apie patį miestą, o apie visą žemę, visą Bundesland, kuri veikia kaip regionas. Apie, kalbant apie regioninį vystymą, e, Berlynas gali būti šiuo atveju puikus pavyzdys. Mūsų įspūdis buvo puikus. Pamatėme, kad viešieji fondai labai racionaliai leidžiami, kontrolė puikiai organizuojama ir aišku žiūrima, kaip padaryti, kad tos biurokratijos liktų mažiau, matėme, kaip e, e, praktika panaikinus biurokratiją tampa daug e, paprastesnė. Visa kelionė buvo labai įdomi, įdomi mūsų susitikimai, veikla, kuri mūsų ten laukia ir dar kartą kartoju, Berlynas yra puikus pavyzdys kitoms valstybėms narėms. No Niekas neturi jokių pastabų, todėl šio darbo tvarkės punkto svarstymą e, baigėme. Lambertai, noriu pridurti ar užduoti klausimą. Kalbėjausi su komiteto nariais, kurie vyko į Berlyną, dalyvavo vizite į Berlyną. Dabar vyksta diskusijos dėl Europos socialinio fondo e, teminių prioritetų. Norėčiau pasiūlyti Europos regionų plėtros fondą ir socialinį fondą bendrai panaudoti tose, miest, tose miestų dalise, kurios yra renonu, renovuojamos. Ir panaudoti, pavyzdžiui, verslo inkubatorius. Berline supratau, kad toks metodas ten taikomas, tačiau jie nežinojo, kiek socialinio fondo lėšų gali panaudoti 23 ar 25 procentus ir kiek lėšų galime panaudoti iš regionų plėtros fondo. Kalbėjausi su delegacijos nariais paskui apie tai ir, ir jie tą patį patvirtino. Uh, Kartais apsilankimas konkrečiame mieste, pavyzdžiui, šiuo atveju vizitas į Berliną, padeda mums praktiškai e, suvokti, kaip yra taikomi ir gyvendinami tie instrumentai. Ir manau, kad svarbus dalykas yra sinergija ir. E, galimybę apriepti kelių fondų lėšas. Pavyzdžiui, jeigu turite 25 procentus reikalingų lėšų ir ne, ne, nedal, kiti fondai nedalyvauja, tai jūs negalite to projekto gyveninti. Ir kaip sakėte, Pedro, e, žinios, kurias gavome Berlyne ir ten, ten to miesto sukaupta patirtis yra tikrai labai svarbi mums. Tai taip mums kai ką paaiškina tolimesnėma mūsų darbe Prašau, ponia Lūhan. E, taip aš iš tiesų sutinku su tuo, ką sakė Lambertas. Man labai džiugu, kad suprantame, jog tokia veikla laikytina gera praktika. Tuo pačiu norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti jums, kad kalbant apie Europos socialinio e, fondo e, išlaidas, tai čia galima matyti įvairių aspektų. Galiu pateikti keletą pavyzdžių. Tokiose valstybėse kaip Vokietija, Berlyne, su socialinio fondo lėšomis, iš socialinio fondo lėšų galima statyti uh, E, atitinka, pastatus, kurie turės atitinkamą pastatį. Tačiau kitose valstybėse narėse galima naudoti tik tais 5 procentus iš to fondo, kai, kai kuriais e, e, išskirtiniais atvejais 10 procentų infrastruktūros kūrimui. Mano nuomonė, tai gali būti dar viena tema, kurią aptarinėsime Europos parlamente ir galbūt netgi Europos parlamentas turėtų šiuo klausimu dėrėti su vyriausybėmis, ypatingai sanglaudos draugais. Ir šio aspekto aš tikrai nepamiršiu, būtent sanglaudos aspekto, nes valstybėse narėse, ypatingai naujose valstybėse narėse, tai yra labai svarbus klausimas. Kalbant apie e, sanglaudos draugus, tai jie mums ko gero padėtų geriau tuos fondus įsisavinti ir apskritai geriau leisti jų pinigus. Ačiū. Šio darbo tokias punkto svarstymą baigėme ir e, visus tris e, ataskaitas siūsime pirmininkų suigai. Kaip visada, dabar grįžtu prie septintojo darbo tvarkės punkto, Dereko Vono rengiamo pranešimo. Norėčiau koordinatorius perspėti, e, nes manau, kad koordinatorių posėdis galės prasidėti anksčiau nei 18 valandą. Derekai Vonai, žodis jums, kur jūs esate. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsiprašyti dėl to, kad vėl, vėlavau ir priverčiau visus laukti. Aš ką tik e, grįžau iš leiboristų partijos suvažiavimo e, Junktinėje karalystėje, kalbėjausi su komisijos nariu Andoru apie Europos e, struktūrinių ir socialinių fondų lėšų panaudojimą. Taigi šio ryto susitikimas man buvo tikrai svarbus. O mano, kalbant apie mano parengtą pranešimą, kolegos, tai tikrai svarb, pranešimas svarbia tema. Mes visi daug dirbame dėl daugiametės finansavimo programos ir susijusio reglamento, kad galėtume pasiekti susitarimo dėl daugiametės finansavimo programos per atminčias kelias savaitės ir kad nuo kitų metų galėtų prasidėti naujų programų įgyvendinimas. Mes užbaigsime savo darbą, bet svarbu, kad ir valstybės bei regionai atliktų jiems tenkančią darbo dalį. Ir viskas, kas turi prasidėti, prasidėtų 2014-aisiais. Taigi, mano pranešimas yra darbinis dokumentas, o visapusišką pranešimą parengsime kažkada ateityje. Šiame projekte kalbu apie um, valstybių ir e, regionų pasirengimą e, kitam programų laikotarpiui, taip pat apie tai, ką dar reikia nuveikti pasirengiant kitam programų laikotarpiui. Ir reikia pasimokyti iš praeities klaidų ir, ir sėkmės atveju, e, nekartoti tų pačių klaidų ateityje ir pasirūpinti, kad programos ir projektai būtų daug ženklesnio poveikio ateityje. Atsakingos ministerijos turi įsteigti atsakingą bendradarbiavimo skyrių ir užtikrinti, taip pat įkurti poveikio vertinimo e, skyrių atsiradimą, kurie būtų atsakingi už, už šiai klausimą. Ir visose, negalima tikėtis, kad visos valstybės narės, visi regionai e, sukurs tokią pat struktūrą. Reikia tas pastangas koordinuoti. Taip pat kalbėjau apie vietos ir regionų e, lygmens dalyvavimą e, įvairiose programuose. Valstybės narės turi pasirūpinti, kad vietos ir regionų partneriai dalyvautų sudarant partnerysnės susitarimus ir todėl reikia ištirti padėti valstybėse narėse, e, taip pat e, užtikrinti, kad būtų ryšys su vietos ir e, regionų valdžios institucijomis. Taip pat, kalbant, aptariu ir naujas priemonės, kurios siūlomos reglamente, pavyzdžiui, galimybę bendri, bendruomenėms, vietos regionų bendruomenėms imtis iniciatyvos įgyvendinant tam tikrus projektus ir panaudoti skirtas lėšas Taip pat pasiūliau išnagrinėti galimybės ateityje, e, galimybės supaprastinti dabartinę struktūrą, raginant e, valstybės ir regionus čia parodyti daugiau iniciatyvos, ypač prasidant kitam projektų nagrinėjimo laikotarpiu. Taip pat e, išnagrinėjau pasiūlytas, e, te, pasiūlytus teminius prioritetus. E, su taip pat siejamas projektams keliamas sąlygas, reikalavimus. Bandome išsiaiškinti, kokia yra padėtis valstybėse narėse ir išsiaiškinti, kas yra svarbiausia joms. Todėl noriu pasiūlyti išklausyti du kalbėtojus, vieną iš Austrijos, kitą iš mano regiono Velso, kad jie papasakotų jums, kaip jie rengėsi kitų, uh, kito laikotarpio mm, programų įgyvendinimui. Taigi, pirmininkė, tuo baigiu. Like that... Norėčiau suteikti žodį uh, abiems kalbėtojams, e, kuriuos pakvietė Derikas Vauganas. E, paskui šešėlėms pranešėjams teiksiu žodį. Dabar pirmasis Markas Gruberis iš Konvelop Austrijos. Dėkoju, kad pakvietėte e, mane aptarti tai, kaip rengiamasi kitam programavimo laikotarpiu. Esu parengęs keletą skaidrių, jos anglų kalba, gal bus lengviau jums sekti. Bet aš kalbėsiu E, savo gimtają kalbą, nes man bus lengviau tiksliau išreikšti. Pasirengimas 2014-2020 metų periodas. Pasirengimas jam Austrijoje. Norėčiau pateikti keletą elementų, kad žinotumėte, apie ką tiksliai kalbame. Australijoje gyvena 8,5 milijonų gyventojų. Mes turime e, federalinę sistemą, kuri e, veikia valstybė, valstybėse devynios provincijos sudaro mūsų federalinę valstybę. Ir E, galime turėti kiekvienai iš e, provincijų atitinkamą programą, kurią vystysime. E, bendra suma sudaro milijardą 200 tūkstančių eurų. Taigi kiekvienais metais E, programos apimtys yra 171 milijonas eurų iš struktūrinių fondų. Tai yra nedidelė programa. E, vystimo programa, kaimo vystimo programa sudaro žymiai didesnę dalį ir aišku, e, kaip žinote, mūsų valstybė ribojasi su septyniomis kitomis valstybėmis narėmis ir dėl to teritorinis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių mūsų gyvenimo aspektų. Austrijoje tai yra vienas iš svarbiausių tikslų. Šioje diagramoje matote e, įvairias programų, e, programų dalis. Dėl to ir sakiau, kad tos mažos programos buvo e, paskirstytos tarp devinių regionų ir tos įvairios programos kokios buvo vystomos. Toliau, e, kokios, kogi galime pasimokyti iš besibaigiančio laikotarpio kalbant apie regionų apibrėžimą, apie e, procedūrų palengvinimą, apie lankstumą ir panašiai. Kalbant apie programų įgyvendinimą per, šio, e, per šį periodą, e, mūsųse pradėjo veikti kontrolės sistema. Ta kontrolė kartais būna labai sudėtinga ir sudėtinga būna visose srityse. Labai ilgai politinės diskusijos sukosi apie tai, kad visas programas reikėtų apjungti į vieną, e, kuri veiktų, kad būtų viena programa, kuri veiktų visoje Austrijoje. Parengiamuoju laikotarpiu vyko ilgos politinės diskusijos ir sprendimo gali, galėjo būti E, sprendimo prieita tik tais Liepos mėnesį, būtent sprendimo, e, kad reikalinga ta viena programa. Taip pat mes numatėme atitinkamą darbo tvarkę, kaip įgyvendinti reformas, e, tarpinių instancijų koncentracija, būtinybė nustatyti maksimales sumas, nuo kurių galima patvirtinti projektus. Žodžiu, daug visokių aspektų, e, kurie yra skirti e, programų administravimui ir valdymui pagerinti. Toliau e, veiksmų programos. Mūsų Programa Australijoje vadinasi Strat AT 2020. E, kaip žinote, e, mes laikosim, laikomės požiūrio top-down, o taip pat ir bottom-up. E, ta mūsų strategija sudaro ir toks, ir toks, ir tokie, ir tokie elementai. Mes norime, kad procesas vyktų kaip galima intensyviau Jie e, vyks, veikia 15 tematinių grupių, 3 e, viešosios įmonės ir 2 viešieji konsultantai. Pirmosios konsultacijos buvo pristatytos 2013 m. birželį, antroji bus pristatyta šių metų spalį ir mes taip pat e, esame, esame darybų stadijoje su komisijoje. Mūsų tikslas yra gana ambicingas, kadangi pagrindinis projektas turi būti išvystytas iki metų pabaigos. Aišku, viskas priklausys vyks, nuo to, kaip vyks konsultacijos, pasižiūrėsime, kaip galima laikytis to mūsų pačių nusistatyto laikotarpio. Dėl e, to, kokios programos. Keturios, penkios programos yra finansuojamos iš ekskluzyvinių fondų, nėra tokių programų, kurios būtų finansuojamos iš kelių fondų. Taip pat turime e, numatę pereinamojo laikotarpio finansavimą ir turime dar septynės e, CBC teritorinio bendradarbiavimo programas ir taip pat programą skirtą žuvininkystiai. Veiklos programos. E, pasirengimas joms vyksta gerai, mes pasimokėme iš e, to, su kuo susidūrėme praeitie, gal šiek tiek vėluojame Dar lieka išnagrinėti vieną programą susijusią su svarbiausiais sprendimais. Kaip jau minėjau, tikslas iki, pirm, iki šių metų pabaigos arba iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos turėti visus, visas galutinės versijas programų E, kaimo plėtros programai reikia numatyti perinamą į laikotarpį, taip pat reikia e, naudoti naujas priemonės. Teritorinė dimensija ir naujų priemonių naudojimas. Norėčiau pasakyti, kad Austrija čia žiūri šiek tiek rezervuotai. Mes šiek tiek rezervuotai žiūrime į kai kurių naujų instrumentų naudojimą, nes Austrija nėra įsitikinusi tų instrumentų efektyvumu. Kaip jau sakiau, mes e, dažnai veikiame pagal principą e, bottom-up. Austrijoje viskas veikia puikiai šio požiūrio, e, regioninių, kalbant apie regioninius projektus, O čia dabar jau turime naujų instrumentų, naujų e, priemonių, kurios buvo pasiūlytos ir į jas mes žiūrime šiek tiek santūriai. Būtent čia turiu omenyje kai kuriuos instrumentus pasiūlytus kaimo plėtros programo, programoje, e, taip pat e, finansin, finansinius instrumentus mes norėtumėm kauptis jau, e, remtis jau e, turime patirtimi. Toliau įvairūs iššūkiai. Tikimės, kad vystydami šią programą galėsime planuoti toliau nacionaliniu ir regioniniu mastu, galėsime atsižvelgdami į tai, kas vyksta, efektyviai planuoti toliau, e, galėsime spręsti personalo problemą, nes šiuo metu darbuotojų turime per mažai. vis, dėl sprendimų prieimimo Austrijoje taip pat buvo labai nemažai diskusijų, reikėjo e, pasižiūrėti, kaip, kaip viskas vyko anksčiau, galbūt mums reikėtų daugiau laiko, kadangi e, padidėjo sprendimų prieimimo sudėtingumas. <clears throat> Toliau kitas klausimas, mes turime atsižvelgti į Europos konkurencijos taisyklės ir viską, kas išplaukia iš tų taisyklių. Aišku, paramos teikimas regionams visada yra labai griežtai reglamentuojamas, e, labai griežtos taisyklės nustatomos, nors kartais ir yra numatyta tam tikros veiksmų laisvės. Naujam periodui mes turime ruoštis labai kruopščiai, turime e, labai nemažai e, rezervo, kalbant apie įvairias institucijas, o taip pat turime galimybę dalyvauti ES programuose. Kai kas netgi tame, kad tos programos bus tęsiamos toliau, mato tam tikrą pavojų. Na, o Aš norėčiau pasakyti, kad visos tarpinės institucijos, visi projekto dalyviai gana santūriai ir skeptiškai žiūri į dalyvavimą Europos programuose. Na, dar paminėsiu porą žodžių biudžet, nacionalinį biudžetą ir e, teritorinį teritorinę sanglaudą. E, teritorinis bendradarbiavimas ES, kalbant apie teritorinę sanglaudą, yra tiesiog e, atspirties taškas. Matome kiekvieną dieną, kaip vystosi projektai, kaip jie įgyvendinami ir galime konstatuoti kad tai, ką įgyvendiname, yra tiesiog ant ribos, nes viskas be galo sunku, be galo griozdiška, sunki sistema, kurios reikia laikytis. Galbūt reikėtų šiek tiek smulkesnės struktūras nu, numatyti, aišku, Austrijos. E, Vald, Austrijos valdymas nėra labai sudėtingas, kadangi čia struktūros milžiniškos nėra, bet, nu, e, reikėtų tiesiog numatyti tam tikras reformas. Mes tas reformas rengiame, rengiame e, darbo tvarkę reformoms, e, bet čia nuomonės išsiskiria, nes daug kas mano, kad kontrolės, audito, e, ataskaitų teikimo sistema reikalinga, o kitigi prelegentai mano, kad tam, kad būtų įmanomas tikrai efektyvus įgyvendinimas reikalingas nemažas lankstumas. Iš tiesų Europos Sąjunga be to lankstumo praranda labai nemažai dinamikos įvairius, įgyvendinama įvairius projektus. Na, matote dabar ekrane nupaišytus bebrus. Čia bebrų šeiminėlė Nuo 95 metų e, Austrija yra ES narė. Ir bebrų šeiminėlė iš vienos ir iš kitos upės pusės pradėjo statyti savo užtvanką. Taigi Austrija galėjo tą užtvanką kažkaip tai pareguliuoti, sroves pareguliuoti, bet bebrai labai stropus padarai, jie labai, e, labai intensyviai dirba ir galų galę ta užtvanka tampa tokia tanki, kad nebegali pro, pro ją prasiskverti ne vienas vandens lašelis. Taigi dvi išeitys - arba tai ištva, užtvanka sugrius, arba pro ją pradės sumtis vanduo. Taigi, kaip matote, e, sudėtinga visa ta mūsų realybė. E, bebrai yra, sakykime, kaip ir E, austrų personifikacija, na, daug visokių problemų, bet iš to piešinio matote, kad gali kilti įvairių pro, e, blokavimo e, problemų. Kaip matote, kalbame ne vien apie teigiamus dalykus, turime atremti dar begalę iššūkių ir jeigu norite su manim padiskutuoti, mielai atsakysiu į klausimus. Dėkuoju. Pone Hübner turėjo išeiti. Taigi aš pirmininkausiu. Dabar steiksiu žodį Piteriui Railandui, kuris yra e, Velso Europos finansavimo tarnybos programų veiksmingumo ir finansavimo skiriaus direktoriaus pavaduotojas. Žodis jums. Dėkuoju pirmininkė. Palaukime, kol pasikeis skaidrės. Nežinau, ar aš galėčiau ilgai jums ką papasakoti apie tos bebrus. Labai ačiū, kad suteikėte man galimybę pristatyti mūsų patirtį. Tikiuosi, kad bus naudinga. E, matote Tolbeto miesto nuotrauką, kai kas galbūt žino, koks tas miestas, tai yra pramoninis miestas Pietų Else, pajūryje. Ir jisai yra tarsi simbolis, kaip panaudoti ES finansavimą ES e, sąjungoje. E, nes šis miestas kentėjo nuo pramonės smūkimo, o Velsas e, ir pasižymi ir pramonės teritorijomis, kaimo teritorijomis, taip pat žvejyba kai kur yra išplėtota. Matote, kur yra Velsas, gal kas nors nežino, kur jis yra, mes esame vakaruose Europos E, matote geltonai žalę teritorijas, e, vakarų Velsas yra geltonai pažymėtas ir mes e, toje teritorijoje gauname finansavimą, finansavimą iš Europos Sąjungos 90 procentų vakarų Velsas gauna visų mums skiriamų lėšų ir gausime taip pat finansavimą ateinančių laikotarpių gal šiek tiek mažiau. E, Mes, mūsų administracija yra gana e, jauna, nuo 99 metų veikia Nacionalinė asamblėje Kardife. Mūsų ambicijos e, dėl Europos finansavimo ateinančių laikotarpių yra labai aiškus. Ministrai apie tai jau pasisakė pačioje pradžioje diskusijų dėl kitos daugiametės programos. Europos lėšos e, sulaukia daug susidomėjimo iš politikų, iš žiniasklaidos, labai domimasi tuo finansavimu ir mes e, nebenorime aiškinti visiems, kam reikalingi tie pinigai, norime žengti toliau. Svarbiausias dalykas yra patirtis ir reikia integruoti visus paramos tekėjus, paramos gavėjus. E, mes e, norime geriau naudotis sektorinėmis lėšomis struktūrinėmis lėšomis, e, investicijų, struktūriniais fondais e, naudotis. E, pirmia, kalbu apie tai, kad daug dėmesio skiriame ESI finansavimui, tai yra struktūriniam investiciniam finansavimui. Norime, kad būtų supaprasnios taisyklės ir taip pat, kad būtų galima kaip e, greičiau e, pradėti gyvendinti projektus, kad nebūtų didelio atotrukio. E, Aš, e, kaip sakiau, Velsė labai domimas yra mūsų veikla, taigi e, aš, sveriu savo, aš pasveriu savo žodžius kalbėdamas. Mes e, jau seniai pradėjome žengtis darbams, kaip sakiau, komisija mus labai neblogai remia, padeda. Mes kiekvienu etapu tarėmės su komisija dėl pasiekimų mes sutarėme su komisija, kad Velsui turi būti partnerystės sutarime Junktinės karalystės numatytas atskiras skyrius Velsui. Ir tai tarsi leidžia mums veikti nepriklausomai e, nuo visos e, likusios Junktinės karalystės dalies. Mes turime tam e, tikrą skyrių dokumente ir mes. E, Dirbame su Londono administracija, kad būtų parengtas kas skyrius E, dabar atliekame peržiūrę mūsų veiklos rezultatų, kaip viskas pasiteisino, matome, kad neblogai, dėl to nereikėtų tos strategijos ir keisti. E, turime dviejų, dvi programas e, vakarų rytų Velsui atskirai yra programos įgyvendinamos finansuojamos iš žuvingysės fondo, pirmosios dvi iš regionės plėtros fondo. Uh, E, konsultacijos dėl kito laikotarpio vyko įvairiais etapais. E, dabar e, žmonės nori aiškumo, kad būtų aišku, kas daro ką, kada kas bus įgyvendinama ir kas, pavyzdžiui, priklauso nuo centrinės vyriausybės, kad būtų aišku ir kas nuo mūsų partnerių skirtinguose sektoriuose. Mes bendrai konsultacijas rengiame dėl struktūrinių ir investicinių e, lėšų e, skiriamų įvairioms programoms. Mes taip pat esame pačioje pradžioje parengę projektą, kuris užtikrins, kad bus galima iškart pradėti dirbti, kai, prasidės, kai procesas jau baigsis ir e, turėsime jau priemonės, kad galėtume iškart veikti. Uh, Mes e, rengėme bendrą stebėsinos komitetą e, visiems ESI fondams, tai yra socialinis fondas, e, regioninio plėtros fondas. Bet tai nėra siemas su žuvininkysės fondu, nes tai bus, jis finansuos atskiras programas, mes su komisija esame aptarę to komiteto dydį, veikimo būdus Labai jau daug, e, ką esame aptarę e, programų rengimo srityje su komisija ir jeigu kas nors turi patirties, mes mielai e, išklausysime apie tą e, patirtį informacijos. E, ekonominių prioritetų sistema, tai yra viena iš rekomendacijų, kuri pateikta po peržiūros. Jau kai ką ir dabar darome šioje srityje. Tai yra tam tikra platforma, kuri leidžia mums užtikrinti, kad ES finansuojamos priemonės sukurtų didžiausią, turėtų didžiausią poveikį Ir e, tai yra pirmiausia susijęs su atgaivinimo veikla e, darbo rinkoje, finansinės priemonės. E, tai yra labai plati ir aktuali tema. Daug ko galime pasimokyti iš dabartinės finansavimo programos. Vyksta daug diskusijų su kolegomis ir partneriais. Šiuo klausimu yra tam tikrų, tikros priemonės, kurias jau norėsime, aišku, kad norėsime panaudoti, supaprastinimas. Su E, vienas e, portalas internete. E, kai norima sužinoti apie Europos finansavimą, tai ir žmogus randa vieną puslapį, vieną svetainę ir gali lengvai išsiaiškinti, kaip geriausiai gauti E, paramą, nes daugam nerūpi, iš kur tie pinigai ateina, svarbu, kad pinigai pasiektų adresatą, o mūsų da, užduotis yra suteikti tą informaciją veiksmingai ir užtikrinti, kad administracinė našta būtų minimali. Dėl to mes galvojame, kaip užtikrinti bendrus taikymo procesus visiems fondams, visoms lėšoms ir jeigu įmanoma, mes norime užtikrinti, kad bendros e, komandos sektų, kaip lėšos naudojamos. Ir jeigu visko nepavyks e, padaryti, tai bent jau mes sieksime sukurti e, bendrą pagrindą veiksmams. Taip pat matote strumpinimą PPIMS, tai yra buvusios patirties vertimo sistema remiantis sukaupta patirtimi, tai susijęs su e, stebėsena e, dabartiniu etapu iššūkiai, e, nežinia ar viskas, kas mūsų laukia, yra gerai. Turime pripažinti, kad egzistuoja skirtingi fondai skirtingiems tikslams, kurios tvarko skirtingi generaliniai direktoratai. Ir mes turime pripažinti, kad tie skirtumai išliks E, svarbiausias dalykas yra tvarkymas lėšų veiksmingas ir mes turime užtikrinti, kad e, apsaugosime naudos gavėjus nuo tam tikrų detalių. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors pateiktų mums tikrai gerą planą, mes e, paskirsime vieną projekto paramos pareigūną, kuris galėtų sekti, kaip plėtojamas planas, kuris galėtų pasakyti, tas planas gali būti patobulintas, pavyzdžiui, e, papildant jį žuvininkystės elementais ar panašiai. E, galima užtikrinti tam tikrą tiekimo grandinę gyvenant projektą, mokymus, investicijas padėti gauti ir reikia užtikrinti lėšų saveikumą. Bet tai bus e, įvairūs tarpusavyje susiję projektai, kuriems vadovaus, kuriuos parama teiks vienas pareigūnas. Dažnai kyla daug administracinių sunkumų, pavyzdžiui, ateityje e, kiekvienas e, direktoratas iš, e, pagal savo sritį išlaikys auditorius, dėl to darbas yra gana sudėtingas. Lėšos mažiausiai nepasiturintiems mes kol kas dar su Junktinė karalystė nepasidalėjome darbų užduočių šioje srityje. Kitas dalykas iš ankstinis projektų įgyvendinimas pagrindinių ir naujų idėjų plėtra. Sakoms, jūs žinote, kas yra geri žmonės, kokie projektai pasiteisina, kodėl neįgyvendinti jų iškart. Galima sakyti, kad taip, tai yra tiesa, mes galime tai leistų mums padėti gyvendinti projektus greitai, jeigu iškart galėtume nustatyti gerus projektus, bet mes turime galvoti ir apie tai, kaip įtraukti naujus žmonės, kurie galbūt nėra sukaupę tiek patirties e, ES e, lėšų naudojimo srityje. Pavyzdžiui, sveika, kalbu apie projektus sveikatos apsaugos srityje. Šis sektorius e, nėra istoriškai susijęs su ES lėšų panaudojimu, mes norėtume jį įtraukti riziką, mes kol kas nežinome, kokie bus nauji reglamentai Taigi egzistuoja tam tikras pavojus, kad mums plėtojant procesus ir planus reikės grįžti prie tam tikrų peržiūros elementų, e, rizikos taip pat susijusios ir su ištekliais, nes dabartinis laikotarpis dar nepasibaigė, mes dirbame labai daug, norime e, baigti įgyventi projektus, yra dabar dvi programos įgyvendinamos, kurios šiek tiek dubliuojasi E, turime galvoti taip pat ir apie mokymą valstybės e, pagalbos taisyklių srityje. Kitos sritis e, reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai mokymo e, kursų numatyta, kad būtų galima susipažinti su naujų reglamentų taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl tų pačių e, valstybės pagalbos ar viešųjų pirkimų e, taisyklių. E, taigi tiek ir mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jų turėtumėte. Ačiū. Žvelgiu į šešėlinius pranešėjus. Visų pirma, Kornelija Ernst, paskui Ponas Guodmanis, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, Kornelija. Ačiū. Širdies gilumoje aš suprantu, kad mums reikia tokių pristatymų, pranešimų, bet kita vertus ir tuo abejoju. Reikia analizuoti, kaip valstybės narės rengėsi ir kokius uh, e, paruošiamosius veiksmus atlieka, tačiau kita vertus manau, kad kol kas viskas yra parengiamojoje stadijoje. Ir kad mūsų pastangos būtų vaisingos, turime nepamiršti, o, kokio tikslo siekėme rengdami šį pranešimą savo iniciatyvą. Tokius pranešimus galima e, renkti labai bendrais bruožais, e, bendro pobūdžio pranešimai tai gali būti arba labai konkretus. Pavyzdžiui, kolega iš Austrijos kalbėjo apie 20 skirtingų bebrų šeimų. Taigi, atsiprašau, 28 bebrų šeimas. Ir tuo pasirengimo laikotarpiu reiktų skirti dėmesio visoms toms 28 šeimoms, jeigu jau naudojame šį įvaizdį. Reikia atlikti labai daug darbo. Aš galėčiau daug papasakoti jums apie tai, kas vyksta mano regione, bet svarbiausia nepamiršti, ko mes siekiame, koks yra mūsų tikslas čia. Aš suprantu jūsų ketinimus, tačiau Nenorime bereikalingai apsunkinti žmonių, kurie dabar dalyvauja um, pasirengimo procese ir, ir nori įgyvendinti eksantę, peržiūri keliamus reikalavimus ir vis, užpildyti visas kitas spragas. Todėl, kad būt pranešėjas galėtų paaiškinti, koks jo nuomonė yra svarbiausias tiklas, tikslas šiame mūsų darbe. o ne tik e, informuoti mus apie tai, kaip, kam, kaip toli vieniems ar jiems pavyko pažengti. Tai toks dalykas rengiam, daromas pirmą kartą, pirmą kartą vertinamas pasirengimas prieš kitą finansavimo laikotarpį ir mane šiek tiek neramina tos 28 bebrų šeiminos, nes arba viskas bus, ta informacija bus labai bendro pobūdžio, arba jos bus per daug. Ponas Guodmanis, aš rengiuosi kalbėti ilgiau, bet aš noriu kreiptis į pranešėją. Noriu padėkoti abiejų e, pristatymų autoriams. Matome, kaip vyksta pasirengimai. E, gyvenimas vyksta toliau, net jei trilogas nesibaigė. Kai kurios šalis jau atsiuntė antrąją partnerystės, antrąją partnerystės sutarties versiją ir dabar e, institucijos tuos projektus svarsto. Bet noriu Jums pasakyti štai ką. Kai svarstome tvarkaraštį, prisiminkime, dėl ko susitarėme su taryba ir komisija, viskas. E, susikoncentruos iš tai, ką vyriausybės turi teisę pateikti partnerystės sutartį e, kitą dieną po to, kai patvirtinamas reglamentas. Jei, reglament, jei parlamentas e, patvirtina reglamentą sausio pirmąją, jei vyriausybė sparčiai dirba, sausio antrąją jau gali pristatyti partnerystės sutartį komisijai. Ir čia turime dvi galimybės Komisija, pavyzdžiui, tarkim, dirba labai lietai, bet laikydamas reglamente numatytų reikalavimų ir panaudoja visą, išnaudoja visą įstatymę jai numatytą laikotarpį. Kągi tai reiškia mums? Tai reiškia, kad galime įsivaizduoti tokį darbų tvarkaraštį. Vyriausybė dirba sparčiai, e, partneristės sutartį pateikė sausio antrą, Nuo tos datos komisija turi keturis mėnesius, per kuriuos gali patvirtinti partnerystės sutartį. Jeigu taip įvyksta, tai patvirtinta ta sutartis būtų gegužės antrąją. Toliau, programos vyriausybės gali teikti konkrečias programas tik po to, kai partnerystės sutartis patvirtinta. Iš tikrųjų, realybėje jos tuos, tą darbą atlieka tuo pat metu, dirba paraleliai. Taigi, jeigu patvirtinama programa gegužės antraje, komisija paskui turi šešis mėnesius pagal įstatymus tų programų um, patvirtinimui. Gali tą laiką panaudoti tų programų analizai ir aptarimui. Ir vėlgi, jei vyriausybė, e, konkrečios šalies vyriausybė dirbtų greitai, greitai o komisija išnaudotų visus jai teisėtai numatytus laikotarpius, tai nauja, pro, naujos programos įgyvendinimas prasidėti galėtų lab, 2014 lapkričio 3. Bet čia kalbame apie smulkius projektus. Jeigu kalbame apie 50 milijonų eurų projektus, pavyzdžiui, transporto infrastruktūroje, Komisija turi tris mėnesius, per, per kuriuos gali patvirtinti uh, veiklos programas. Taigi, jeigu komisija dirba lietai, o vyriausybė konkreti greitai, tai tas patvirtinimas, galutinis programos patvirtinimas gali, būti, gali vykti 2004, kitų metų vasario mėnesį. Tačiau jeigu e, šalies vyriausybė dirba lietai ir komisija išnaudoja visus jai skirtus laikotarpius, pasinaudoja viso, visais terminais, tai įgyvendinimas galės prasidėti 2015 rugsėjo 1. Tikėkime, kad visi dirbs sparčiau. E, realybėje viskas atrodo kitaip. Kaip žinau, visi trokšta naujų projektų ką mums atskleidžia turimi duomenys. 2013 rūpiučio 1. Kokios šalis geriausiai įsisavino kaip šalis įsisavino socialinių fondų lėš, socialinio fondo lėšas. 97 procentai. Tai reiškia įsisavintos visos lėšos, visi naudos gavėjai sulaukė e, fondų ir darbas vyksta regionų ir sanglaudos fonde padėtis netokia gera, bet dauguma valstybių įsisavino lėšas, 75, įsisavino 75 procentus lėšų ir visi nori naujų projektų. Visi nori, kad jie prasidėtų 2014 sausio antrąją. Ir jei kas nors ieško kokių nors papildomų galimybių, tai E, viena iš galimybių vyriausybėms padėti, pračio, pradėti pačioms finansuoti e, projektus, pradėti juos įgyvendinti, tikintis, kad komisija juos patvirtins. Arba kitas variantas, kurio mes čia komitete nesvarstėme, ponė Vandistelrojų. Jūs sakėte, kad kalbėsite trumpai. Baigiu. Kita, kita galimybė vyriausybėms Be šio reglamento e, dar galioja dokumentas, kurį pasirašo vyriausybės ir komisija dėl papildomumo. E, šiam tikslui skiriama labai daug pinigų, apie 50 procentų viso paketo, tai yra nacionalinės lėšos, tačiau vyriausybės yra įpareigotos skirti papildomas paralelinės investicijas. Ir jeigu e, vyriausybė nori kiek manoma greičiau pradėti finansuoti projektą, tai gali panaudoti tas lėšas. Ir taip už komisiją galėtų irgi siekti papildomumo ir skirti lėšas. Taigi tokios, tokie yra terminai, tokie yra, toks yra tvarkaraštis šiandien. Ačiū toliau žodis ponui Alfonsui. Je m'excuse, monsieur le président, je n'étais pas assez attentif. Atsiprašau, pirmininkė, neatidžiai sekiau diskusijas, todėl aš dabar nekalbėsiu. Um, Bolsonaro? Thank you, Lambert. Poštinaru. Ačiū, Lambertai. E, tai, ko trūksta E, pono Godmanio scenarijuje yra faktas, kad kitais metais vyks Europos parlamento rinkimai, bus nauja komisija, bus renkamas naujas komisijos vadovas. Taigi gali būti toks kafkiškas scenarius. Dabar prie reikalo. Labai e, džiaugiuosi pasisakymais kolegų, bet turiu aiškiai pasakyti, kad E, kai, kurie, kai tie du pasisakymai, kuriuos girdėjome, yra visai tipiški. Mums pirmiausiai reikia užtikrinti, kad bus valstybės narės pasirengusios duoti aišku atsakymą dėl partnerystės susitarimų. Turime užtikrinti, kad e, partnerystės sutarimai pasirašo valstybėse narėse atitiks Europos parlamento nuomonę, kol kas tai neaišku. Toliau, kaip dėl integruoto požiūrio, kaip užtikrinti, kad valstybės narės jį visiškai gyvendins. E, buvo sakoma mums iki šiol, kad vieno fondo požiūris yra prakti, praktiškai taikomas Austrijoje ir versija yra panašiai. Kitas dalykas, kaip e, taikyti daugia fondį požiūrį ir kaip įgyvendinti fondus, kurie gauna, gaus finansavimą iš kelių fondų. E, projektų gyvendinimas, e, kaip užtikrinti, kad projektų gyvenimas, finansuojant juos iš kelių fondų, nesusidurs su kliūtimis. Kly, ir kaip perėti nuo šios dienos situacijos prie naujos. E, abu kalbėtojai paminėjo vieną labai svarbų dalyką. Nepaprastai e, svarbu užtikrinti institucinius administracinius gebėjimus. Mes jau tą žinome iš praeities patirties ir tai yra svarbiausia galvojant apie ateitį. Bet abu kalbėjo apie tai, kad uh, nauji projektai bus sudėtingi. Valstybės narės turi galvoti, kaip pagerinti veiklą, kad būtų galima gyventi tokius e, nepaprastai sudėtingus projektus kaip Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. E, dar norėčiau kreiptis į kolegą gerbiamą e, Vauganą. Norėčiau, kad jūsų pranešime atsispindėtų atsakymai į klausimą, ką daryti, tam, kad visose valstybėse narėse būtų įgyvendinta tai, kas buvo įrašyta į sanglaudos priemonių paketą ir dėl ko mes labai sunkiai dirbome iki šiol. Pone Maletič. Sveiki. Visi norėjau e, pristatyti Zagrebo Kroatijos pavyzdį. E, praeitą penktadienį rugsėjo 20 dieną aš suorganizavau konferenciją, kurioje lankėsi Latvijos, Slovenijos, Europos komisijos atstovų. Mes kalbėjome apie iššūkius įgyvendant sanglaudos politiką. E, nemažai išvadų iškristalizavome ir norėčiau kai kurias jums pristatyti. Viena yra susijusi su partnerys, keitėsi viešomis konsultacijomis. Tai labai svarbus anglaudos politikoje. E, visi sutinka, kad reikia traukti vietos valdžią, regionius vietos e, veikėjus, rengiant strateginius dokumentus, ypač galvojant apie išmanėją specializaciją kaip e, iš anksnė sąlyga naujam programavimo laikotarpiui bet visos e, šalis sąja, kad kyla problemų, nes e, reikia įgyvendinti partnerystės principą, kita vertus jaučiama, kad jos vėluoja rengdamosis gyvendinti strateginį dokumentą, o partnerystės susitarimus ir veiklos programas e, reikia pristatyti komisijai jau kaip galima greičiau, kadangi e, jeigu bus vėluojama gyvendinti strateginį dokumentą, tai kils pavojus ir sanglaudos politikos e, savalaikiam įgyvendinimui. Labai svarbu pradėti iškart imtis veiksmų 2014 metais įgyvendant projektus, tokia buvo mūsų antroji išvada. Po konferencijos, po diskusijų konferencijoje mums taip pat reikia renkti projektus, bet nelengva iš anksto parengti tuos projektus, jeigu neturėsime strateginių dokumentų, kurie būtų iš anksto patvirtinti. Dėl to E, kyla labai daug kliūčių e, savalaikiam projektų gyvendinimui, jeigu nebus finansinė, e, finansinės priemonės šalims patvirtintos laiku. Dar vienas dalykas. Tai susijęs su finansiniais pajėgumais rengiant projektus ir bendras projektų finansavimas, iš ankstinis finansavimas. Šalis, šalių atstovai pabrėžė, kad egzistuoja procedūra dėl pernelyg didelio biudžeto deficito ir komisija yra pateikusi šalims e, rekomendacijas pagal Europos e, semestrą. Ten reikalaujama fiskalinės e, drausmės, taupimo priemonių, taupimo priemonės. Yra susijusios su investicijomis ir jos dažniausiai nukenčia, mažinant biudžeto asignavimus ir tai neigiamai veikia sanglaudą. Reikia ieškoti būdų, kaip į tą klausimą žiūrėti ne kaip į atskirą turiu galvoje šalims skirtas rekomendacijas e, biudžeto deficito perviršio procedūrą. Reikia derinti priemonės tam, kad nebūtų e, sustabdytas ir išblokuotas sanglaudos politikos įgyvenimas. Janas Olbrichtas. Ačiū, pirmininkė. Noriu mm, pasidalinti porą pastebėjimų ir užduoti klausimą. Man nesusidaro įspūdis, kad mes vėluojame, vertinant su aksesniu laikotarpiu. Tai beveik tas, taip, viskas dabar vyksta taip pat, kaip še, prieš šešis ar septyneris metus. Mes užbaigėme visus reikalingus darbus gruodžio mėnesį ir pirmieji metai buvo praktiškai prarasti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad metai baigėsi, o mes vis dar neturime mes dar neišsprendėme kai kurių svarbiausių problemų. Sistema yra tokia pati kaip anksčiau. Todėl aš nepritariu išsakyti nuomonį, kad mes labai labai vėluojame. Žinoma, būtų geriau, jei mes būtume vieni, vieneriais metais priekyje, bet tai visada išlieka svajonė. Dereko pranešime galbūt vertėtų paminėti, kad mes e, svarstome reglamentą Ir tuo pat metu valstybės narės e, rengėsi, o komisija turi atsiųsti pozicijos dokumentą. E, kiekviena, skirta kiekvienai valstybei nariai atskirai. Teisiškai jis neegzistuoja, bet tai tiesiog kom, tai, ką komisija turi parengti pasirengimo laikotarpiu. O ir valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat apmasto pasikeit tuos pokyčius, kuriuos mes siūlome ir apie kuriuos sužino per trilogus. Mums, mes esame sutelkę dėmesį į trilogą ir mūsų padėtis visiškai kitokia. Mes informuojame savo šalių e, atstovus apie tai, kokį pozicinį dokumentą rengia komisija. Dažnai apie tai E, apie šią situaciją kalbame ir su komisija, nes kai kurie elementai šios situacijos netitinka reglamento. Turiu klausimą ir ekspertų iš Austrijos. Įdomu tai, kad, kaip jūs sakėte, šį kartą jūs nusprendėte nerengti e, programų e, regionams, bet įgyvendinti vieną programą. Gal galite paaiškinti, kokią logiką rėmėtis. Daugelie šalių, taip pat ir mano šalyje, e, pagrindinė tendencija yra e, vis daugiau programų nukeliama į regionų lygmenį, o ne centralizuojama. Man būtų labai įdomu išgirsti paaiškinimą, kuo pagristas šis apsisprendimas. Pirmininkė, daugiau pasisakyti, ne, dar ponas Vlasekas prašė žodžio. Turiu tik keletą pastebėjimų, nes būtų tikrai įdomu, tai, tai įdomus ir naudingas pranešimas. Manau, kad būtų naudinga, jei būtų į pranešimą įtraukti palyginimai apie, apie tai, kokiame etape yra dėrybos dėl partnerystės sutarčių kiekvienoje valstybė narėje tokia informacija svarbi kiekviename etape, nes kitos informacijos apie tai mes neturime. Tai yra svarbus projektai. Ačiū. Pirmininkė Lambert, prašau, ponė Lambertai. Kaip ir Oldrich, turiu porą trumpų klausimų. Visų pirma, e, sumanioji specializacija, tai viena iš e, eksantės sąlygų, bet aš pasigėdau programų ir regionų susijimo su konkrečiomis temomis. Tai būtų naujas būdas susijęti senasias specializacijos rytis ir veiklos rytis su Europa. O kaip su galimybėmis pasitelkti finansinės inovacijas, pavyzdžiui, galbūt galima panduoti Europos investicijų banką ar tokią galimybę atsižvelgta. Pirmininkė, dabar kreipiamės į abu ekspertus ir suteiksime jiems žodį ir paskui komisijos atstovai, jei norės, galės pasisakyti, o jūs paskui galiausiai viską apibendrins Derekas. Prašau, kas pirmasis? Kokia logika remiamės? Susi telkėme į vieną programą. Netgi viena programa europinių kontekstų tai yra nedaug. Iš dabartinių programų pati mažiausia apima 12 milijonų eurų. Kita pagal dydį 25 milijonus. Administracinių požiūrių jos neturi sąsajų ir tai yra įrašyta į naujas taisyklės, į tai atsižvelgta. Netgi nauja Austrijos programa yra priskiriama prie mažų programų. Padaryta labai nemažai administracinių supaprastinimų, tačiau šiaip ar taip viskas vyksta žemių lygmenyje. Ir būtent taikymas per tokį koordinavimą vyksta. Iš, iš apačios į viršų. Mes manome šiaip ar taip, kad viskas bus dar labiau paprastinama. Toliau rinkos specializavimas. Kalbant apie rinkos specializavimą, visada galima interpretuoti diskusijas. Austrijoje e, nacionaliniu lygmeniu yra FTA strategija ir kiekvienoje iš žemių veikia vystimo strategija. Visų tų strategijų ritmai, pagal kuriuos įvyksta, yra skirtingi. Mūsų nuomonė Smart Specialization sistema yra labai aiški, e, būtent kalbant apie nacionalinės strategijas. Ir jeigu pasižiūrėsime, kokios detalės yra įtrauktos į Europos komisijos e, tinklą, tai pamatysime, kad e, tai apima labai daug įvairių elementų. O kalbant apie prieigą, Tikimės, kad mes atitinkame sąlygas, nes e, strateginės, e, strateginės, regioninės strategijas kūrėme metų metus. Velso atstovas, taip, ačiū. E, jūsų pasisakymuose buvo labai daug pasiūlymų, aš pabandysiu juos visus apžvelgti. Dėl sumaniausios specializacijos norėčiau pasakyti, kad Velso e, valdžia e, yra įkūrusi inovacijų centrą ir mes kaip e, pro, projektą vykdanti institucija galime nagrinėti, ar tas projektas aktualus, ar, ar mes norime pasiekti tuo projektu mums aktualių tikslų ekonominio prioritetų nustatymo sistema mums leidžia panašiai atsirinkti prioritetus Ir tai yra mūsų vykdomo atrankos proceso sudėdamoji dalis. Kai sulaukėme projektų, visų pirma vertiname projektą pagal tai, ar jis bus naudingas, ar jis padės mums pasiekti konkrečių prioritetų. Darbų tvarkaraštis, žinoma, jis e, yra labai ambicingas, norėtume būti labiau pažengę, bet kita vertus, uh, Manome, kad viskas vyksta tikslingai ir projektai turėtų būti patvirtinti 2014 pradžioje. Nebūtinai tikimės, kad projektai bus pradėti nuo 2014 sausio pirmos dienos. Kiekviena administracija turės pati priimti tam tikrus sprendimus 2014 pradžioje. Yra daugybė susijusių kliučių, taip pat aspektų, dėl, gal, dėl kurių gal, galėtume vėluoti, bet reikia e, bandyti prognozuoti, kiek vėluosime, nes lėšos bus jau mums skirtos nuo 2014 pradžios. Sakyčiau, kad yra daugybė būdų ir priemonių užtikrinti, kad nemažai projektų prasidėtų, būtų pradėti gyvendinti anksčiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Partnerystės sutartys. Tai bus viena iš potencialių kliučių. Velse mes nekontroliuojame partnerystės sutarčių pasirašymo. Jas pasirašo aukštesnės ligmens e, valdžia aukštesnio ligmens valdžia. Atsiprašau. Negalime primesti savo terminų, negalime pasiekti, kad viskas būtų parengta vienu metu, bet kita vertus, jei visas sudėtinės dalis bandome e, su, su, suburti, su, sudėti, sujungti visas susijusias detalės. Jeigu viena iš jų šlubuos, tai atsilieps visai grandiniai, viskas sušlubuos. Mūsų partneriai yra universitetai, kitos institucijos ir jie visi, tie partneriai supranta, kur, kur link viskas eina ir rizika iškylanti projektų gyvendinimui ar neįgyvendinimui yra nedidelė. Mono finansavimas ar daugia šalis finansavimas. Aš suprantu, kodėl e, daugia pusis, daugia šalis finansavimas yra patrauklesnis. E, skirtingos e, institucijos, skirtingos administracijos yra sukaupę vis kitokios patirties. Velse, kai baiginėjame 2000-2006 laikotarpio programas, priėmė išvados, kad vertinant kontrolės audito aspektą, turėjome įtraukti visus, kad užbaigtume programos įgyvendinimą ir daugeliu tai pasirodė labai ištesta ir, ir nebūtinai reikalinga patirtis, ne, nebūtinai reikalingas projekto aspektas. Ir praėjusią savaitę, pavyzdžiui, susidūriau su projektu, kuriame siūloma panaudoti technologiją ir užtikrinti e, geresnės kokybės e, jūrų vandenį e, tose pajūrio vietose, kur, maudyklose. Kas suinteresuotas kokybiškesniu maudyklų vandeniu? Atrodo, kad kai kurių vandens kultūrų rinkėjai. E, pasirengimas e, dėkti informacijos technologijas. Manau, kad mes galime tobulinti turimą informacijos technologijų bazę. Jūs minėjote Europos investicijų banką, kalbėjote apie tai, ar reiktų jį įtraukti. Mūsų finansų ministrai buvo susitikę Luksemburge penktadienį ir buvo priminėjami sprendimai. Ir kitą savaitę vyksime į Škotiją, nes žinau, kad Škotija, Škotijoje taikomi finansiniai instrumentai, kuriuose dalyvauja Europos investicijų bankas ir tai daroma sėkmingai. Mums tikrai bus įdomu e, sužinoti apie jų patirtį. Tikiuosi, kad mes nesibrauname per atviras duris taip darydami. Taip pat galime kalbėti apie Europos regionų plėtros fondą bei mažų ir vidutinių įmonių iniciatyvą. Noriu kreiptis į poną Justalą iš komisijos, ponę Justalą ir paklausti, ar jums ką nors pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Buvo užduota keletas klausimų apie tai, ar komisija pasirengusi, ne tik valstybės narės. Norėčiau pateikti jums informacijos apie tai. Noriu patikinti poną Guodmanį, kad komisija e, nori būti pasirengus dirbti pagal sparčiausio sparčiausios darbų eigos scenarijų. Mes esame pasirengę pateikti nuomonės valstybėms narėms, pateikti pastebėjimus dėl uh, partnerystės sutarčių patvirtinimo ir taip pat norime partnerystės sutartis patvirtinti taip greitai, kaip tai bus įmanoma valstybėms narėms nuolat primename, kad pas, pasirengimo etapas užtrunka. Kalbame apie tai jau nuo 2012 pradžios, išsintinėjame atitinkamus raštus, mūsų komisa, komisijos narys siunčia visas reikalingas politinės žinias, nuolatos tai akcentuojame. Ir dabar rugsėjo mėnesį galime su pasitenkinimu konstatuoti, kad 14 valstybių narių jau turi partnerystės sutarčių projektus, kurie yra tokį pakankamai išsamus, mes galime juos analizuoti ir teikti savo neoficialias pastabas dar prieš reglamento patvirtinimą. Pozicinio dokumento rengimas buvo šio proceso dalis. Kalbu apie mūsų siekį pas, būti pasiruošusiems kiek įmanoma greičiau, išnagrinėti valstybėms narėms iškilančias problemas. E, komisija pradėjo renkti tą pozicinį dokumentą laiku Ir taip pat e, buvo nurodymas visiems atsižvelgti į naujausias tendencijas, į naujausius pasikeitimus. Pavyzdžiui, atsižvelgti į 2013 paskelbtas atskiras valstybėms narėms, e, konkrečioms valstybėms narėms skirtas individualias rekomendacijas. Todėl manau, kad mes, todėl mes manome, kad E, tas, ta pozicija, tas dokumentas yra tikrai aktualus. Komisijos užmojai yra tikrai labai e, platus. Komisija nori, kad kiek įmanoma daugiau partnerystės sutarčių būtų patvirtinta iki metų pabaigos ir kad dar šios komisijos kadencijos laikotarpiu būtų pradėta daugybė projektų. Ir mes darome viską, kas mūsų galioje, kad laikytumėmės numatytų terminų. Tačiau turime nepamiršti ir kokybės dėmens. Ir jei keliais mėnesiais vėluosime ar keliais mėnesiais anksčiau pradėsime 2014 kokį nors projektą, e, vis dėlto tai nėra taip svarbu vertinant e, projekto kokybę e, ilgos trukmės laikotarpiu, kai jis bus įgyvendinamas. E, ir jeigu bus būtina, dirbsime su valstybėmis narėmis, kad pasiektume reikalingos projekto kokybės. Noriu pabrėžti, kad mes ne, siekime ne, ne tik sparčiai dirbti, bet ir užtikrinti, kad, kad pokyčiai šioje politikos srityje būtų priimtini visiems. Ačiū, Derekas. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad buvo iškelti labai e, rimti klausimai ir ekspertams ir man aš atsižvelgsiu į visus šiuos dalykus, kai renksiu galutinį e, projekto variantą. Dabar norėčiau apibendrinamas e, porą dalykų pastebėti. Ko mes norime iš pranešimo? Prisakysiu ir paminėsiu kitas problemas. Visi tikriausiai žinote, kolegos, kad dar niekas nėra iki galo nuspręsta, yra daugybė galimybių, gali būti ir e, dėlsimų. Mes tą žinome, bet žinome, kad valstybės narės regionai, tie, kas prisideda prie projektų, nori pradėti dalyvauti, jų gyvenime teikti paraiškas kaip galima greičiau. Uh, Ir dabar yra e, dirbama rengiamos e, veiklos programos e, kitam laikotarpiu, bet darbas vyksta. O daugelis regionų valstybių narių skirtingai dirba. Mes matėme, kokie skirtingi yra pavyzdžiai iš Austrijos ir Velso galvodami apie praeitie, tai ko pasimokėme iš praeities, e, turime tikėtis, kad viskas būtų, bus e, labiau supaprastinta, kad bus lengviau dirbti Ir tie, kurie dalyvauja dėrybose, turi prisiminti, kad reikia siekti, jog e, tai, dėl ko bus susitarta, bus praktiškai gyvendama ir kad valstybės narės atsižvelgs į tai, bet visi nori rezultatų kaip galima greičiau. Ir galiausiai mes dabar kalbame tik tai apie darbo dokumentą. Ateityje bus parengtas galutinis e, pranešimo variantas. Mes e, galvojame apie visas 28 šalis. Turime atsižvelgti tai, ką sakė Janas, pavyzdžiui. Ir e, taip pat žinau, kad komisija turi savo rezultatų tam tikrą lentelę kurioje atsispindi valstybių narių pasirengimas įgyvendinti kitą sanglaudos politikos etapą. Mes e, turime taip pat žiūrėti, kas dirba gerai, kas pasiteisina, kas ne ir kokios yra priežastys tiek sėkmės, tiek nesėkmės. Dar kartą norėčiau padėkoti Markusui Piteriui už jų pasisakymus. Manau, kad buvo labai naudinga mums jų išklausyti. Kolegos pateikė įdomių klausimų. Tikrai bus atsižvelgta į tai, ką jūs pasakėte, ką kolegos pasakė. Ir tai atspindys galutinėme variante projekto. Iš tikrųjų, šiandieną neturime nieko nuspręsti, bet e, tikiuosi, kad jūsų galutinis e, variantas pranešimo pasirodys ne kažkada ateityje, kaip galima greičiau. Bet dabar norėčiau jau baigti diskusiją šiuo klausimu. Dėkoju ekspertams iš Austrijos ir Velso. E, šios dienos posėdis baigėsi, toliau vyks koordinatorių posėdis. Koordinatoriai prašom pasilikti, o visi kiti e, išeikite iš salės kaip galima greičiau, kad galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Ačiū.